Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, I reopening. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradedame šiandienos popietės biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Vyks klausimas dėl Europos audito rūmų vaidmens ateityje būsimi uždaviniai ir galima reforma. Mūsų svečiai Europos audito rūmų pirmininkas ponas Kaldeira, kreipiuosi nuoširdžiai į Jūs ir taip pat į visus parlamento komiteto narius. Buvo numatyta šios klausimus renkti 2011 m. rugsėjo 19 d. Tačiau dėl. Mm, dėl, dėl elektros tiekimo sutrikimo Europos parlamento pastatuose tuomet posėdžiai neįvyko ir klausimą nuspręsta perkelti į kitą datą. Man atrodo, kad komitetas priėmė labai protingą sprendimą organizuoti šį klausimą, nes labai svarbių įvykių um, buvo galima užfiksuoti per tą laiką susijusių su viešuoju auditu ir su atskaitomybės principo taikymu. Ir tas tik dar kartą paaiškėjo vykdant klausimus dėl, pavyzdžiui, EFSF ir ESM mechanizmų. Viešojo sektoriaus lėšos turėtų būti um, patvirtinamos ar išmokamos tik tada, kai yra atliekamas atitinkamas auditas, kai jos veiksmingai panaudojamos. Ir svečius mūsų pranešėjus pristatysiu kiek vėliau, kreiptamasis į kiekvieną iš jų. tarp pasisakymų yra numatytos ir pertraukos klausimams, diskusijai ir sureagavimui į pateiktus klausimus. Norėčiau padėkoti kolegijai Alessander už tai, kad pateikė mintį organizuoti šios klausimus ir apsikeisti svarbiamis nuomonėmis. Visų svečių prašyčiau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Ir norint išvengti nesusipratimų, jau iš karto pasakau, kad griežtai paisysiu jums skirto kalbėjimo laiko. Taip pat kviečiu ir parlamento komiteto narius kalbėti kiek įmanoma glaučiau ir trumpiau, teikiant pastabas ir klausimus. Ponios ir ponai, dar kartą sveiki atvykę į šį klausimą ir dabar penkios minutės skirtos pranešėjos ponios Ajala Sender pasisakymui. Prašom. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Sí, en primer lugar. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi tuo, kad iki šiol bent jau dar nesusidūrėme nei su elektros, nei su apšvietimo problemomis, taigi galime vieni kitus puikiai matyti. Prieš metus elektros gedimas įvyko ir dėl to mes viską turėjome nutraukti. Audito rūmų ekspertai jau buvo atvykę, bet dėja turėjome nutraukti posėdį. Na ir dabar su didžiuliu malonumu norėčiau pasidžiaugti, kad visi pagaliau esame čia susirinkę ir viskas sklandžiai vyksta. Mes šį dialogą, šį posėdį buvome numatę tam, kad išgirstume išorės ekspertų nuomonę. Norėtume su jais pasižiūrėti, koks yra auditorų vaidmuo. Diskusijos be jokios abejonės bus įdomios bei konstruktyvios. Ir tai be jokios abejonės susijęs su institucijų vaidmenų, vaidmen, vaidmenų šiokių tokių modifikavimų. Nereikėtų pamiršti, kad Europos Sąjungos institucijų prerogatyvų tik tai daugėja. Ir štai dabar po Lisabonos sutarties parlamentui yra suteikta daugiau galių, biudžeto, biudžeto prerogatyva bei, na, negaliu sakyti iniciatyvos teisė, bet tam tikrą prasme galime sakyti, kalbėti apie tam tikrą iniciatyvą ta prerogatyva mums suteikia teisę atkreipti dėmesį į e, identifikuotas problemas. Audito su audito rūmais taipogi e, ryšiai glaudėja, vis daugiau diskusijų vyksta ir kartu keliami yra aukštesni reikalavimai. Mes turime išlaikyti abiejų institucijų mandatą, e, likti jo ribose, tačiau kartu matome, kad audito rūmai auga, didėja. Ir dabar audito rūmų veikla labai glaudžiai susijusi ir su tuo, ir su tuo, tai yra su parlamento prašymais, su kuriais jis kreipėsi. Taigi buvo pageidauta reformų ir būtent jų dėka mes manome piliečiams geriausiai galima būtų atsiskaityti. Nes juk reikia vykdyti biudžeto kontrolę. Na ir mums reikalinga ta, pa, tas paprastesnis institucijų vaizdas, ypač piliečiams. Mes turime atitikti piliečių lūkesčius. Sistema turi būti paprasta, paprasta tam, kad e, galima būtų ją paprastai išaiškinti piliečiams. Na, o dabar funkcinė prasme, tai galiu pasakyti, jog audito rūmai rengiasi tiems didžiuliams mūsų, laukiant, mūsų laukiantiems iššūkiams ir tikrai galiu tuo pasidžiaugti. Štai pavyzdžiui dabar tai, kas vyksta Ispanijoje ekonominės krizės laikotarpiu, visą tai be jokios abejonės mus daro pažeidžiamus ir tai kelia problemų nemažame skaičiuje valstybių narių. Ekonominės krizės metu audito rūmai galėjo įgyvendinti savo institucinius įgaliojimus bei surasti naujų išeičių tam, kad reaguotų į vis sudėtingėjančias problemas. Na, be jokios abejonės pagrindinis mandatas yra ES išlaidų tikrinimas, kontrolė. Bet lygiai taip pat dar yra ir kitų užduočių auditorumams priskiriamų dėl e, institucinės reformos. Na, jau kurį laiką dirbu su kandidatais į audito rūmų narius, organizuojame klausimus ir mes Europos parlamente turime tam tikros patirties bei žinome, koks būtų geriausias kandidatų į audito rūmus profilis. Jau buvo tokių atvejų, kai valstybės narės šiek tiek iš aukšto žvelgė į Europos parlamentą, į parlamento prašymus Ir tikrai buvo tokių atvejų, kai kandidatų profilis netitiko mūsų lūkesčių. Ir ypač mūsų parlamento komiteto lūkesčius. Na, be jokios abejonės mes tikrai nenorime sumenkinti valstybių narių ekspertų kompetencijos. Turiu pasakyti, kad kandidatūrų pateikimo metu buvo ir kitų svarbesnių klausimų. Na, bet e, dabar pasakysiu, gerbiamas pirmininkė, kad mums šie klausimai yra puikia proga kartu su ekspertais pasižiūrėti, kogi mums reikėtų reikalauti iš kandidatų. Be jokios abejonės profilis turėtų būti jų susijęs su profesinė kompetencija. Kaip žinia, esame su nemažai problemų jau per visą tą laiką susidūrę ir jas sėkmingai išsprendėme, mes tikrai e, esame panaudoję įvairiausių mišrių, e, kombinuotų sprendimų ir puikiai pavyko su šia užduotimi susitvarkyti. Taigi dabar e, įdėmiai išklausysiu ekspertų ir lauksime jų pasiūlymų. Ačiū poniai Ajalė Sender už įvadinį žodį šiems klausimams ir dabar suteiksime žodį ponui Europos auditorumų pirmininko, ponui Kaldėlė. Uh, Ačiū pirmininkė, komiteto nariai. Svečiai, mėly bičiuliai, norėčiau padėkoti komiteto nariams, taip pat pranešėjai, ponė Jala Sender už parodytą iniciatyvą surenkti e, šį klausimą, kuris yra labai svarbus auditorumams. Mes labai teigiamai vertiname galimybę tarti keletą žodžių šio klausimo pradžioje. Po mano pasirengimo šiam pranešimui, kurį parengiau jums skaityti anksčiau, vyko keletą pokyčių, juos pabandysiu atsižvelgti nuo uh, 2011 metų rugsėjo mėnesio vyko daug pokyčių, buvo patvirtintas e, stabilumo paktas ir Europos finansinio stabilumo mechanizmas buvo peržiūrėtas. Tačiau e, nepaisant to, ekonomikos atsigavimas e, ir viešųjų finansų stiprinimas dar toli gražu nėra užtikrintas. Todėl būtina ir toliau stengtis atgaivinti pasitikėjimą ES ir jos institucijomis. Ta problema pasitikėjimo išlieka. Audito rūmai mano, kad būtina atstatyti pasitikėjimą ES institucijomis ir tai turėtų tapti svarbiausių prioritetų. Todėl šiame procese reikia, tenka labai svarbus vaidmuo <clears throat> valstybių narių audito institucijoms ir audito rūmams, todėl svarbu, kad audito rūmai dalyvautų plataus masto diskusijose dėl e, būsimų ir būtinų reformų platesnėme kontekste siekiant užtikrinti geresnį ES atskaitomybę. Sabono sutartyje buvo e, patvirtinta auditorumų <clears throat> teisinė e, sistema, teisinis pagrindas audito rūmai privalo tarybai ir parlamentui e, suteikti visapušką informaciją apie ES finansų e, valdymą bei ginti e, ES finansinius ir jos piliečių finansinius interesus. Audito rūmai vykdo auditus ir suteikia atitinkamus nepriklausomus patikinimus dėl audito rezultatų, todėl Auditų rūmai privalo pasitelkti visus e, elementus ir palengvinti e, e, finansinės priežiūros ir reformų procesus. Mes todėl parengėme tam tikrą rinkinį taisyklių ir vertybių, kuriomis remiamis ir kuriomis užtikrinama mūsų nepriklausomybė, bešališkumas bei profesionalumas ir tokiu būdu mes siekiame e, kuo didesnio veiksmingumo savo veikloje ir siekiame didesnės e, pridėtinės vertės e, užtikrinant atskaitomybę vyriausios arba svarbiausios Europos valstybių narių audito institucijos yra mūsų partneriai ir per 30 metų mes sugebėjome e, sukurti tokią struktūrą, kuri galėtų atremti didžiausius iššūkius, e, e, kurias galėčiau sugrupuoti į svarbiausias kategorijas. Pirmoji yra susijusi su ES biudžetu. Ji susijusi su atitinkamais finansiniais aspektais bei teisės aktais, susijusi su biudžeto vykdymu, tai yra įvairūs reglamentai, e, taisyklės susijusios su nuosavais ištekliais e, ES per būsimą, per būsimą finansinę programą. Ir mm, numatome įvairias priemonės, e, kuriamis būtų galima pažaboti ir valdyti finansinę riziką, mes supaprastiname finansavimo taisyklės, e, numatome tam tikras prielaidas ir sąlygas bei atitinkamus finansinius svertus. Pateiksiu tris pavyzdžius. Pirmiausiai reikia tikėtis, kad e, bus vis daugiau naudojama finansinių priemonių, e, kurie naudojami, kurios naudojamos jau dabar, tačiau bus kūriamos taip pat ir naujos. 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinime pripažįstama, kad reikia geriau valdyti finansinės rizikas bei e, labiau išnaudoti finansinės priemonės, siekiant užtikrinti geresnį atskaitomumą ir skaidrumą. Taip pat e, finansavimas iš ES lėšų bus siejamas su papildomomis sąlygomis ir su bendrų tikslų e, siekimu mažiau e, teikiant dėmesio individualiems aspektams. <clears throat> Tokiu būdu e, didesnė dalis finansinio valdymo naštos bus perkeliama ant su rezultatais susijusių arba rezultatų siekiančių institucijų pečių mes sieksime sukurti atitinkamą atskaitomumo grandinę, e, kurios atskiros dalis prisimtų savo atsakomybę už ES biudžeto vykdymą ir atitinkamas atsakomybės dalis tektų tiek nacionaliniam, tiek ES lygmeniui. E, E, taip pat savo dalį šioje grandinėje turėtų parlamentai ir audito institucijos. Ir kaip ta grandinė atrodytų, mes visi turėtume bendrai pagalvoti. Dabar noriu pakalbėti apie ateities iššūkius. Jie susiję uh, su mūsų vaidmeniu taikant nefinansinio pobūdžio priemonės ir finansinio pobūdžio priemonės e, e, susijusias e, su, ne su ES biudžetu, siekiant ES tikslų, strategija Europa 2020, jos įgyventinimas priklauso labai smarkiai nuo reguliuojamųjų priemonių, tai yra nefinansinių priemonių, siekiant ES tikslų susijusių su pažangiu ir tvariu ir integraciniu augimu. Todėl nacionalinės institucijos ir komisija turi imtis įgyvendimui priemonių tam, kad šie tikslai būtų pasiekti. E, tokia padėtis reiškia e, didelį iššūkį e, audito institucijoms, tiek auditorumams, tiek nacionalinėms audito institucijoms, kadangi jos privalės pateikti atitinkamą informaciją apie visapusišką uh, E, viešo sektoriaus lėšų panaudojimą ir susijęti tą informaciją su pasiekiamais tikslais bei rezultatais. <clears throat> Sutarties nuostatose taip pat galima išvelgti nemažai iššūkių audito institucijoms. Puikiai žinote, kad e, valstybių narių teismai bei e, vyriausios audito institucijos atkreipė dėmesį į šios iššūkius, taip pat ir jūsų parlamente, jūsų komitete. Neperseniausiai buvo e, svarstama Europos e, stabilumo, finansinio stabilumo mechanizmo aspektai. Nenoriu grįžti prie jau aptartų temų, tačiau e, tos diskusijos aiškiai parodė ir patvirtino, kad būtina platesniu matu svarstyti ES viešojo sektoriaus atskaitomybės struktūras. Taigi labai daug kas priklausys nuo veiksmingos e, viešųjų finansų auditavimo sistemos. Kokių pastangų prireiks, kad galėtume įveikti šios iššūkius. Kaip ir kitos ES institucijos, audito rūmai turi būti pasirengę e, reaguoti ir veikti e, greitai kintančioje aplinkoje, kaip kitos institucijos daugiametės finansinė, finansinės programos gyvenimo eigoje mes turė, turėsime sukurti didesnę pridėtinę vertę e, laikydamiesi tam tikrų biudžetinių apribojimų. Todėl manome, kad e, e, kitos institucijos turės vykdyti atitinkamas teisėkuros reformas, taip pat ir auditorumų vidaus struktūrose privalėsime vykdyti uh, atitinkamas reformas. Sutartyje yra nustatyta auditorumų sandara ir e, jų veiklos procedūros. Ir tik vienbalsiai galima tas struktūras pakeisti. Nepaisant to, mes esame pasirengę įnešti savo indėlį arba pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima tą padaryti, atsižvelgiant į ankstesnius anksčiau vykdyti sutarties pakeitimus. Auditorumų vardu norėčiau uh, pasiūlyti tris uh, dalykus, uh, kurie mūsų nuomonė būtų verti politinių institucijų dėmesio. Pirmiausiai, vyriausios audita, auditamo institucijos visame pasaulyje yra jų veikla grindžiama istorija, konstitucinių konstituciniu vaidmeniu bei e, tam tikru, tam tikra, tam tikru valdžios politiniu svoriu. Remiantis 2008 metų veiklos peržiūra, auditorumai mano, kad dabartinės nuostatos yra pakankamos, kad pagal sutarties nuostatas auditorumą galėtų vykdyti savo kaip vyriausiosios auditavimo institucijos funkcijas. Nesama pakankamai saugiklių užtikrinančių audito rūmų integruotumą, nepriklausomybę ir bešališkumą. Todėl mes siūlome <clears throat> šią linkmę vadovautis galiojančiamis nuostatomis ir grįsti jomis bet kokius būsimus pasiūlymus. Antra, siekiant užtikrinti lėšų taupimą, svarbu nepamiršti audito rūmų narių vaidmenį auditavimo procese ir teikiant informaciją. Auditoriai, auditorumų nariai yra atsakingi už e, atskirų auditavimo užduočių vykdymą, už informacijos teikimo ES institucijoms, nacionalinėms institucijoms, nacionalinėms parlamentams, žiniasklaidai ir piliečiams. Jie palengvina bendradarbiavimą su valstybių narių vyriausiamis, e, aukščiausiamis auditavimo institucijomis aukščiausių lygių. Trečias svarbiausias dalykas susijęs su mano mintimis pasakytomis pradžioje auditorumų vaidmuo ir pozicija turėtų būti vertima platesnėme ES institucijų kontekste. ES valdysenos procesai susiję su būtinybė platesniu mastu apsvarstyti visos ES e, lygių veikiančias auditavimo struktūras, todėl e, auditorumams reikalingas atitinkamas atskiras vaidmuo šioje struktūroje. Žinoma, atsižvelgiant į dabartinę teisinę sistemą, būtų galima nuveikti dar daugiau mūsų veiklos apimtis 2010 e, patvirtinus naujas e, veiklos taisyklės smarkiai išsiplėtė. E, Susijusios jos yra tiek su sprendimų prieimimais, tiek su ataskaitų rengimu, kurias dabar rengia, rengia šešių auditorių kolegijos. Taip pat e, mes šiuo metu rengiame e, papildomus strateginius sprendimus siekdami nuo 2013 iki 2017 metų sukurti e, didesnį pridėtinį vertę savo veiklą atsižvelgdami į tam tikrus atitinkamus biudžetinius apribojimus esame pasirengę toliau glaudžiai bendarbiauti su savo partneriais ir patys veiksmingiau dirbti. Nuo 2010 metų audito rūmai daug dėmesio skyrė savo paslaugų ir produktų kūrimui bei e, plėtojimui. Mes prisidėjome prie ES biudžeto reformos, padėdami atremti e, didžiausius iššūkius susijusius su viešųjų finansų valdymu. ES e, mastu, taip pat e, dalyvavome rengiant priemonės e, susijusias su finansų ir ekonomikos krizės įveikimu. 2010 metais parengėme ataskaitą, kurioje yra skyrius skirtas ES biudžeto lėšų geresniam panaudojimui. Taip pat žemės ūkio, anglos politikos srityse esame uh, parengė atitinkamų pasiūlymų, ponė Kailanin daugiau informacijos apie tai pateiks vėliau. Mes ir toliau sieksime plėtoti savo teikimas paslaugas ir produktus, tai išliks mūsų prioritetu. Per artimuosius dešimt metų stengsime sutelkti savo dėmesį, bandydami padėti ES įveikti svarbiausias problemas, su kuriamis susiduria pridėtinė auditorumų vertė yra tiesiogiai e, susijusi su tuo, e, kokią naudą gauna Europos parlamentas ir valstybių narių parlamentai iš mūsų veiklos. Todėl stieksime sustiprinti savo ryšius, bendravimą su partneriais, tai išliks mūsų prioritetu. Bendradarbiavimas su jūsų komiteto nariais. Tam yra būtina prielaida. Pripažįstama, kad, kad mūsų veiklos vertė priklauso nuo partnerių pasitikėjimo mumis, todėl esame nusiteikę savo darbę taikyti aukščiausio lygio profesinius standartus. 2008 metų auditorumų veiklos e, įvertinime pabrėžiama e, auditavimo sistemos svarba ir būtinybė toliau dėti pastangas, siekiant pagerinti mūsų darbo kokybę. Nauj, nauja, naujoje veiklos e, vertimo ataskaitoje, kurią parengs Švedijos, Vokietijos kitų šalių audito institucijos, taip pat bus atitinkamas skirimas dėmesys mūsų darbo kokybei ir e, jūs gausite atitinkamą informaciją. Žinau, kad mano laikas baigėsi, noriu pabaigai pasakyti, kad pripažįstame būtinybę didinti savo veiklos veiksmingumą, mažinti administravimo išlaidas. E, esu įsitikinęs, kad e, ateitie turėsime e, siekti dirbti dar veiksmingiau. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad siekiame pasitelkti įvairias naujausias žiniomis grindžiamas technologijas, galėtume veiksmingiau vykdyti auditavimo procesus ir uh, savo patirtį sukauptą perduoti, perteikti savo partneriams. <clears throat> Būtina prielaida ES e, legitimumui užtikrinti e, yra e, viešų lėšų panaudojimo atskaitomybė ir tai būtų pats tinkamiausias pagrindas vykdant ateities auditorumų reformas. Per tą laikotarpį auditorumai ir toliau yra pasirengę nešti savo indėlį, e, kūrint ES geresnę atskaitomybės e, sistemą, todėl džiaugiamės galėdami šiandien dalyvauti diskusijose ir tikimės gauti naudingų pasiūlymų ateityje. Ačiū uždėmesi, pirmininkas, ačiū ponui Kalderiai už jo bendrasios išvalgas dėl Europos audito rūmų ateities, paveiklos ateityje. Dabar norėčiau sveikinti Janą Kauciną, kuris buvo 99-2001 e, Europos audito rūmų narys ir nuo 99 iki 2001 jis užėmė įvairias pareigas Švedijoje, buvo parlamento narys, bei ministras atsakingas už bendarbiavimą, vystimasi, migracijos klausimus. Nekantai laukiame jūsų minčių apie uh, Europos audito rūmų institucinės ir profesinės plėtros galimybės. Prašau. Yeah, the white button. Huh? Uh, first of all, hello, Mr. Mouse. It was long ago. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad daug kas buvo jau labai seniai, o dabar štai um, komisija ketina imtis reformų ir aš pasistengsiu atsakyti į kai kuriuos jums kilančius klausimus per savo dešimties minučių kalbą. Kai aš buvau rūmų narys, kai tapau nariu 95 metais, tai buvo viena iš penkių nepriklausomų institucijų, veikusi nuo 93 metų, kai pradėjo veikti Mastrichto startis. Bet, manau, galima pasakyti, kad nebūtinai visi suinteresuoti į asmenys laikė tai tokiu svarbiu dalyku. Ne visiems atrodė, kad būtina turėti nepriklausomą audito instituciją ES, pirmininkaujant tuomet Niderlandams ir tuometiniam auditorumų pirmininkui e, ponui Midelbergui pasiūlius į Maastrichto sutartį buvo numatytas, buvo įtrauktas šitas, šis dalykas. Ir štai praėjo 17 metų arba 19 nuo Maastrichto sutarties įsigaliojimo. Ir dabar jau akivaizdu, kad ir realiai audito rūmams pavyko užimti tą vaidmenį, kokį jam buvo priskyrusios ES institucijos savo sąrangoje. 99 metais vyko finansų srities reforma ir auditorumai čia labai daug savo indėlio įnešė ponas Kaldėra kalbėdamas taip pat minėjo, kokie svarbus yra audito rūmai ir daugas galbūt, daugelis užduočių atrodytų net sunkiai įgyvendinamos ir įsivaizduojamos tokiais sunkiais laikais, kokiais dabar gyvename. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ir Europos parlamentui tikriausiai rūpi užtikrinti Europos audito rūmų veiklą kaip nepriklausomos institucijos veiklą. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų ir jūsų tikslų. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad finansų krizė, kurią ištiko Europą, suteikia naują vaidmenį Europos auditorumams. Ir tai gana suprantama dėl to, kad atsirado įvairių naujų priemonių, kuriomis Europa bando padėti uh, bėdoje atsidūrusiams šalims, bando padėti skatinti augimą ES <clears throat> ekonomikos ir gelbėti finansų sistemą visą. Ir tai reiškia, kad reikia reikalauti ir tam tikrų aukų iš mokesčių mokėtojų pusės. O visą tai turi audituoti, turi prižiūrėti audito rūmai. Aš išplatinau jums šiek tiek medžiagos apie pagrindinės savo pasisakymo tezes, kai buvau kviestas pasisakyti rugsėjo mėnesį, tad tą visą informaciją turite ir aš pabrėžiu tik svarbiausius dalykus. Man atrodo, kad svarbiausia pasakyti, jog parlamento vaidmuo šiame procese yra prižiūrėti, kad sąveika tarp audito rūmų ir nacionalinių audito institucijų e, viršiausių vyktų sklandžiai ir kad auditorumams būtų sitas aiškus lyderio vaidmuo šiame procese. Galbūt ne visada lengva įtikinti kolegas nacionalinėse audito institucijose tokio vaidmens svarba. Ir ponas Kaldėra jau sakė, kad tai yra pasitikėjimo Europos Sąjunga dalykas. Ir jūs, kaip Europos parlamento nariai, taip pat esate prisėmę labai svarbu vaidmenį ir privalote įtikinti sostinės tuo, kad tai yra labai svarbu, kad reikia dirbti būtent taip, kad turi bendradarbiauti nacionalinės viršiausios audito institucijos ir Europos audito rūmai. Ir kad audito rūmai turi tam procesui vadovauti. Tas yra savame suprantamas dalykas. Mes daug šiandieną kalbam apie tai, kaip suteikti tinkamą vaidmenį nacionaliniams parlamentams, formuojant ES politiką. Ir čia Europos parlamentas taip pat turi vadovauti tam procesui. Nereikėtų ir to pamiršti. Taigi Europos auditorumai ir Europos parlamentas turi žengti kojo kojon. Taip pat reikėtų siekti ir žymiai stipresnio vaidmens, negu koks yra priskirtas dabar. Galbūt nesiplėsiu ir nekalbėsiu apie detalės, nes laiko tiek nėra, bet kai prisijungiau prie audito rūmų e, veiklos, buvo taip pat ir atitinkama grupė, kuri auditavo įvairias pajamas. Ir tuomet mes <clears throat> kalbėjome apie tai, kad audito rūmai turėtų audituoti taip pat nacionalinės sąskaitas valstybių narių, nes tai sudarė 25 procentus BVP ES. Ir audito rūmai turėtų tikrinti tas pajamas, audituoti ir šią sritį, kad būtų aiškiai matyti, kaip yra sudaromi įvairūs rodikliai ir skaičiai valstybėse narėse. Aišku. Tada man sakė kiti, kad aš nieko čia nesuprantu, nesuprantu reikalo esmės. Ir iš esmės iš manęs juokėsi. Bet būtent tada auditorumai ėmė kalbėti apie tai, kad reikėtų ir valstybės narės audituoti. Ir reikėtų galvoti apie dviejų žingsnių metodą. Pirmiausia, Europos audito rūmai vadovauja visam derinimo procesui, kaip reikėtų derinti nacionalinių sąskaitų tvarkymą valstybėse narėse ar tai būtų, pavyzdžiui, penkerių metų biudžeto laikotarpis ar koks kitas, paskui jau būtų galima tuos dalykus nustačius imtis paties audito, Europinio audito nacionalinių valstybių narių sąskaitų. Ir iš mano šalies, aišku, daug kas e, imtų čia kalbėti apie tai, kad e, supranacionalinis e, principas čia užgriebė gal per nelik toli, bet vis dėlto Kažkas turi prisimti tą naštą, garantuoti finansinio sektoriaus stabilumą ir tam būtinai reikalinga skaidri, sklandžiai veikianti auditavimo sistema. Ir turi būti aišku, kaip yra generuojamos pajamos ES. Jeigu taip bus, tuomet, aišku, ir parlamentas, ir auditorumai, ir taip pat kitos institucijos turėtų pagalvoti apie tai, ar auditorumams pavyktų tokias užduotis atlikti turint dabartinius išteklius. Ir tuomet reikia pasižiūrėti ir į tai, ar dabartinė Europos audito rūmų veikla yra pakankamai racionaliai suplanuota. Aš sakyčiau, kad ne. Mastrikto sutartyje buvo numatytas rūmams ir tam tikras kitas pavedimas ar užduotis e, vertinti ir įvairius sandorius atliekamus biudžeto srityje. Nuo tada auditorumai tuo ir užsima, bet man atrodo, kad dabar atėjo laikas pasakyti, kad turėtumėm baigti tą praktiką. Kai ruošiau savo užrašus praėjusį rugsėjį, taip ir parašiau tiesiog, kad reikėtų gal nutraukti tą praktiką. Bet paskui perskaičiau savo ankstesnio kolegos Džono Vigenso straipsnį, kuriame kalbama ne apie tokį patį požiūrį, kokį aš išreiškiau. Ir jis tiesa labai argumentuotą straipsnį parengė. Ir dėl to e, turėčiau ir jam pritarti. Bet sakyčiau, kad niekuomet kai kurių dalykų nebuvo galima įgyvendinti. nebūtų galima vien tik tai vienu skaičiumi vadovautis ir pateikti tam skaičiui patikinimo pareiškimą. Ir to auditas užsibaigtų. Iš tikrųjų labai daug darbo reikia atlikti. DAS sistemos įvedimas reiškia, kad reikia susipažinti su įvairiais sandoriais, su finansų sistema Europ, visos Europos Sąjungos ir Tuomet identifikavome tikrai nemažai problemų, kurių be tokios DAS sistemos, be DAS požiūrio nebūtų buvę galima aptikti. Dėl to mano rekomendacija jums būtų pasistengti, kad būtų įmanoma atlikti normalų ES biudžeto auditą. Ir pats įtikinamiausias argumentas už tai, uh, kalbantis yra naujoji ES finansų sistema veikianti nuo šių metų pradžios, nes DAS sistema buvo parengta pagal senąją finansų kontrolės sistemą. Ja atsižvelgiant, kai už kiekvieną mm, finansinį sandorį buvo numatyta aiškiai atsakomybė ir dabar iš tikrųjų, kai jau sistema tampa žymiai įvairiapusiškesnė, nebepakanka arba netinkama tampa ir DAS sistema. Tad reikėtų tą praktiką gal pakeisti. Ir dar pabaigai, ponė pirmininkė, baigdamas norėčiau pasakyti, kad su uh, buvusiu kolega Larsu Tubisonu mes esame pateikę pasiūlymų apskritai pakeisti visą auditorumų struktūrą, nes manome, kad tą daryti būtina. Aš gal, neužbėgsiu už akių panos Flizo pasisakymui, ji kalbės dar apie auditorumų organizacinę struktūrą plačiau, bet kiek žinau, tas pats straipsnis vis dar galioja, koks galioja ir prieš keletą metų. Pažvelkite į jį ir paraginčiau iš tiesų um, um, pagalvoti apie generalinio ES auditoriaus pareigybės teigimą. Ačiū ponui Karlsonui už tai, kad pasidalijote tą didžiulę patirtimį, kurią sukaupėte per tiek metų darbo auditorumuose. Jūsų informacija, kurią išplatinote, yra visa pateikta nariams. Dabar metas klausimams, atsakymams ir diskusijai. Pirmiausia, du. E, kviesime pasisakyti po du narius ir būtų gerai, jeigu kalbėtumėte trumpai, glaustai, užduokite klausimą per pusantros minutės, manyčiau. Ir dabar žodį suteiksime kolegoms pagal frakcijas. Vis kalbės po vieną iš vienos frakcijos ir suteiksime be abejo iš karto po to progą mūsų svečiams reaguoti. Kam galėčiau pirmiausiai stikti žodį, galbūt pranešiai ir paskui kam nors iš EPP ir iš SRD frakcijos pailiui. Taigi, ponia Jelė Sender, jums žodis. Gracias, presidente. La verdad es que eh, resulta enormemente refrescante. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomu yra išgirsti dabartinio ir ankstesnio auditorumų pirmininko mintis. Tikrai matome, kad daug kas pasikeitė, matome, kokios problemos, kurios vis dar yra aktualios. Dabar norėčiau užduoti klausimą ponui Kaldeira, remdamas į tuo, ką sakė ponas Karlsonas. Auditorumai, auditorumo atstovai nuolat periodiškai susitinka su nacionaliniu auditu. Uh, rūmų atstovais. Ir būtent e, tų susitikimų metu daugybė pasiūlymų yra pateikiama ir taip yra bandoma ieškoti sprendimų problemams, su kuriamis mes šiandien susidurėme. Taip pat ir toms problemams, kurios susijusios yra su krize. Panas Karlsonas e, situaciją labai patraukliai pristatė. Jis sakė, kad vieną dieną, e, na, mūsų tikslas turėtų būti e, turėti vieną dieną tokią bendrąją, viską apimančią kontrolę. Prieš ketveris metus mes siūlėme, kad nacionalinius biudžetus prieš juos tvirtinant patikrintų Bruselis. Na ir štai prieš ketveris metus uh, ta mintis buvo tiesiog e, tikra revoliucija. Ir štaigi matome, kas vyksta šiandien. Ir štai jūs, pone Karlsonai, kalbate apie nacionalinių valstybių narių kontrolę. Ir aš manau, kad tokios mintis išplaukia iš susitikimų su nacionaliniais audito rūmais. Na ir nacionalinio audito rūmų pirmininkai susisiekė su Europos audito rūmų, pirminink, audito rūmų pirmininkais. Norėčiau paklausti, kaip jūsų manimų ateityje audito rūmų veikla plėtosis, kokia linkme vystysis. Be to, ko gero, tą DAS patikinimo pareiškimą, to, to patikinimo pareiškimo reikės atsisakyti nes jau tiek jis yra tapęs nuvalkiotu. Ir tas DAS patikinimo pareiškimas neįrodo, kad kontrolė patobulėjo. Na taip, mes galėjome patobulinti DAS. Juk tai yra vienintelis mūsų turimas instrumentas. Taigi jūsų nuomonė, jeigu atsisakytume DAS to patikinimo pareiškimo, tai kaip tada Europos piliečiams, kai išryškinsime ir parodysime problemas kaip tada Europoje išlaikysime biudžeto kontrolę, jeigu nebebus DAS, tai kuo tą DAS patikinimo pareiškimą pakeisime? Ačiū. Ačiū kolegė Alessander ir dabar kalbės ponė Ivanova. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti pranešėjai ponė Alessander už tikrai labai svarbią iniciatyvą man atrodo svarbu yra rūpintis audito rūmų veikla ir dalytis nuomonėmis apie tai ir per man skirtas pusantros minutės pabandysiu glaustai išsakyti savo mintis. Abu svečiai savo pasisakymuose minėjo pasitikėjimo klausimą. Iš tiesų, šiandieną labai sunkius laikus ES išgyvena ir labai svarbu yra susigražinti pasitikėjimą mumis atskaitomybės, atskaitomumo principų ir prižiūrėti tai, kad būtų tinkamai ES lėšos panaudotos. Norėčiau tik pabrėžti kai kurias mintis, kurios man pasirodė labai svarbios. Buvo kalbėta apie naujas finansinės priemonės ir jų reikšmę. Tikrai visiškai su jumis sutinku ir iki šiol jau 110 milijardų potencialių įsipareigojimų yra susidarę, bandant padėti sunkioje padėtėje atsidūrusiam valstybėm narėm. Dėl to esu labai dėkinga audito rūmams už pasišventimą šiam klausimui. Taip pat sveikinu mintį dėl veiklos rezultatų audito šio parlamento komiteto nariams tikrai labai rūpi ir šis rytis ir dar, ponė Kaldėra, klausimas jums. Mes, kokobu komiteto nariai, esame tiesioginiai um, adresatai galbūt auditorumų teikiamų ataskaitų ir vykdomos veiklos. Tad noriu jūsų paklausti, galvojant apie tolimesnę santykių plėtrą Mes neretai vykstame į Luksemburgą į auditorumus, taip pat auditorumų nariai atvyksta į čia, bet kaip būtų galima keistis glaudžiau nuomonėmis ir žengti galbūt dar vieną žingsnį pirmin glaudesnio bendradarbiavimo link. Man atrodo, tas labai rūpi šio komiteto nariams. Ačiū. Uh, Ačiū kolegijai Ivanovai už klausimą, už pastabas ir trečias šiame raundą kalbės ponas Balčytis, prašau. Kolegė Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai e, iš tikrųjų iš pradžių buvo sunku suprasti e, dabartinio prezidento tikrai įsakytas mintis apie būsimą Europos centrinių e, auditų rūmų reformą, bet visiškai pritariu jūsų įsakytai minčiai kad jūsų vaidmuo ateityje turi būti visiškai aiškus. Nepaslaptis, kai e, atskirose valstybėse e, e, vidaus auditoriai arba valstybė auditoriai yra skiriami tam tikrų pareigūnų ir neretai būna šita institucija taip pat iš dalies šiek tiek veikiama politiškai. Ir norint išvengti tų dvi prasmybių, aš visiškai sutinku, kad jūsų vaidmuo ateityje turi būti pats pagrindinis. Tai yra e, aiški nuostata. Antras buvo paminėta 1990 m. finansinė reforma. Ir tikrai turime pripažinti, kad šitos reformos išdavoje ne viskas mums pavyko ir mes kai ką pražiūrėjome. Ir buvęs Europos centrinių rūmų vadovas taip pat paminėjo apie tuometinę tam tikrą situaciją, kada mes visi Europoje gyvenome tam tikram iliuzijų pasaulyje, kad viskas susitvarkys savaime, kad kontrolės ir neturi būti. Bet mano klausimas būtų labai paprastas. Europos centrinis bankas. Šiuo metu auditorumai atlieka tik tais vadovybės veiklos efektyvumą. Koks jūsų požiūris, ar jis ateityje neturėtų būti tikrinamas? Ir taip pat yra, jums yra žinoma, kad kiekvienoje valstybėje komerciniai bankai dalyvauja konkursuose dėl valstybės lėšų uh, galimybės paimti savo veiklai valstybės lėšas. Ar jūsų manimo ateityje ir taip pat Europ... E, komerciniai bankai neturėtų būti tikrinami ir teikiamus tam tikrus ataskaitos apie jų veiklą, jeigu jie saugo ir naudoja valstybės lėšas savo reikmėm. Ačiū labai. Yes, thank you very much for this first round of... Ačiū už pirmąjį klausimų raundą, už patiktas pastabas ir dabar suteiksiu galimybę mūsų svečiams sureaguoti. Pone Kaldeira, galbūt norėtumėt pradėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Ačiū gerbinėms parlamento komiteto nariams už pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo paskutinio galbūt. Ir paskui pereisiu prie kitų. Ar audito rūmams nereikėtų suteikti kitokio auditavimo mandato um, ECB atžvilgių? Man regis, ponas Balčytis tokį klausimą uždavė. Europos centrinis bankas ir dabar yra audituojamas audito rūmų, jeigu yra kalbama apie veiksmingumą banko veiklos Tai yra daroma reguliariai. Ir parlamentas yra vienas iš adresatų mūsų rengiamų ataskaitų apie ECB. Ar tinkamai šio komiteto nariai atsižvelgia į tas rekomendacijas, į tas ataskaitas negalime pasakyti, tai jau yra klausimas, kurį reikėtų spręsti ne mums. Taip pat Buvo minėta, kad galbūt galima būtų galvoti apie išplėtimą mūsų mandato, bet dėl to turėtų nuspręsti valstybės narės, nes tai yra jau starties dalykai. Nors mes patys manome, kad stipresnis Europos centrinio banko vaidmuo sutiktas per ESM e, sutartį ir turint galvoje tai, kad yra ir atitinkamas audito mechanizmas numatytas ESM mechanizmo kontekste, numato pakankamai įgaliojimų nepriklausomai institucijai e, ECB veiklą įve, į, įvertinti. Ir iš tikrųjų jau yra tam tikras informavimo elementas numatytas, tikrinant ECB veiklą. Ir ne tik jo, bet kaip žinote, centrinius bankus ir Europos centrinį banką audituoja institucijos pagal atitinkamus protokolus. ECB turi specifinį statutą savo įstatus ir um, iš tikrųjų reikia vadovautis būtent jais. Europos bankininkystės agentūra numato taip pat dar tam tikrus įgaliojimus mums atsižvelgti į kylančius iššūkius. Tų iššūkių kils ateitie ir daugiau. Ir kai kalbėjau apie atskaitomybės principą, apie tą grandinę, kaip tik ir turėjau galvoje būtent šios dalykus, kurie yra atskaitomybės principo taikymo dalis. Europos audito rūmų mandatas yra labai aiškus šiuo požiūriu ir mes juo ir vadovaujamės. Pone Ivanova, jūs sakėte, ar Europos audito rūmai, ar klausėte, ar Europos audito rūmai nėra suinteresuoti bendradarbiavimo m, mm, pagilinimu su Europos parlamento nariais. Be abejo, tik tai taip, kiekvienas Europos audito rūmų narys labai mielai padiskutuotų su parlamento nariais apie tai, kaip dirbame, pasikeistų nuomonėmis ir kaip mes galėtumėm prisidėti prie veiksmingesnės Europos parlamento veiklos. Jeigu yra kalbama apie jau konkretesnės, glaudesnio bendradarbiavimo formas ateityje, mes tikrai esame atvirai nusiteikę jų atžvilgių ir visas jas, visas tas galimybės apsvarstytumėm. Nors ir dabartinių sustarimų, dabartinių schemų bendradarbiavimo regis pakanka. Bet mes būtinai esame suinteresuoti tuo, kad mūsų darbas būtų kiek įmanoma uh, naudingesnis jūsų komitetui. Mano bičiulis Janas Karlsonas taip pat minėjo tai, kad tiek auditorumams, tiek parlamentui kyla labai daug iššūkių, kai yra kalbama apie nacionalinę sferą ir apie nacionalinės atitinkamas institucijas. Reikėtų ir apie glaudesnį bendradarbiavimą šioje srityje pagalvoti. Ir dar dėl santykio tarp nacionalinių audito institucijų ir auditorumų, Europos auditorumų. Kaip galėtų atrodyti ateitis ir ar Europos auditorumai čia galėtų užimti lyderiaujantį vaidmenį. Aš suprantu, kad provokuojančiai bandė klausti ponia Jelė Sender ir ponas Karsonas taip pat jau provokavo kalbėdamas anksčiau. Taip mes esame susaistyti sutarties ir mes Turime bendradarbiauti su nacionalinėmis aukščiausiamis audito institucijomis, atsižvelgdami į pasitikėjimo vieni kitais aspektus ir taip pat ir nepriklausomumo principą. Maždaug taip yra suformuoluota atitinkama nuostata. Ir kyla klausimas dėl to, ar tokios bendradarbiavimo formos pakanka, ar jį veiksminga. mano kaip Europos audito rūmų pirmininko užduotis be abejo yra gilinti tą bendradarbiavimą ir teikti jam papildomas, papildomus impulsus. Pirmiausiai mes bandome identifikuoti tas sritis, kurios yra bendros ir mums ir nacionalinėms audito institucijoms ir 2008 metais nusprendėme į, įsteigti du tam tikrus tinklus vieno tinklo kontekste yra žiūrima, ką galima būtų nuveikti fiskalinių priemonių taikymo ir priežiūros srityje, nes negalime pamiršti to, kad daugelis dalykų ar iššūkių kilusių dėl finansinės krizės taip pat turi ir nacionalinį aspektą, nacionalinę plotmę apima. Ir reikia žiūrėti, kaip nacionalinė plotmė dera su europinė plotme. Ir mūsų kolega iš Suomijos, pavyzdžiui, taip pat pasisako už konstruktyvų bendradarbiavimą, už finansinės ataskaitas teikiamas dėl įvairių biudžeto formavimo aspektų ir mes kaip tik susitiksimėm su SC komiteto nariais, <clears throat> kalbėsime apie pažangą daromą šioje srityje. Ir iki birželio mėnesio bus patikta ataskaita dėl įvairių prognozių ateities bendradarbiavimo ir dėl to, kaip yra sprendžiami kylantis iššūkiai. Taip pat pagalvokime apie Europos semestro įvedimą tai suteikia taip pat naujų atspalvių mūsų darbui ir nacionalinės audito institucijos čia lemiamą, galima sakyti, vaidmenį vaidina. Nes Europos semestras yra susijęs su fiskalinė politika, su jos vykdymu, bet ES kontekste be abejo. Aš sakyčiau, kad reikėtų stengtis apjungti bendrus interesus juos suvienyti, nors ir tai padaryti, matyt, būtų sunku, kadangi dabar yra numatyta tam tikra bendradarbiavimo tvarka. Ir dar norėčiau paminėti, kad su Eurostatu bendradarbiavime taip pat yra įsteigta atitinkama darbo grupė, kurioje nagrinėjami nacionalinių statistinių duomenų rengimo klausimai. Ir tai yra taip pat labai svarbu ir ES lygių, nors problema gal labiau nacionalinio pobūdžio. Dėl to turime ją spręsti atitinkamu lygiu. Ir lyderiaudami šiam procesui, aš manau, tikrai galėtume pasiekti nemažai pažangos. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai visada mūsų svečiai gali pasakyti daugiau, negu kad jiems skirta laiko. Tas yra aišku ir dabar proga sureaguoti į klausimus ponui Karlsonui. Aš gal pradėsiu nuo to, ties ko baigė ponas Kaldeira. Be abejo, kad imamasi tam tikrų žingsnių vien dėl to, kad prasidėjo nauja ES integracijos era, kurią dabar patiriame. Norime numatyti reikiamus saugiklius, bandydami sukurti daugiau stabilumo ES finansų sektoriuje Ir ką norėjau pabrėžti yra tai, kad Europos audito rūmams čia priskiriamas labai svarbus vaidmuo. Nes audito rūmai privalo užtikrinti tai, kad um, nebūtų prarastas visuomenės pasitikėjimas tuo, kas yra daroma taip pat ir apie Europos centrinį banką, čia be abejo galima galvoti. Europos audito rūmai audituoja Europos centrinį banką, nors visada yra ir principinių klausimų čia kylančių, taip pat ir nacionalinių lygių dėl centrinio banko um, auditavimo. Aš gal paliksiu tuos dalykus spręsti kokiam nors kitam forumui, nes čia dabar tai būtų per sudėtinga padaryti. ir kaipgi dabar imtis tų labai svarbių užduočių. Čia pagrindinis klausimas kyla. Mano siūlymas būtų, kad e, audito rūmams e, reikėtų padėti įmantis tam tikrų sutarties pakeitimų, kad e, būtų numatyti struktūriniai pokyčiai, leidžiantis atsižvelgti į naujas Europos audito rūmam, rūmams tenkančias užduotis. Ir ponas Kaldera jau kalbėjo apie tas naujas užduotis. Visiems aišku, kad jų reikėtų, reikia imtis, ypač galvojant apie naująją finansų sistemą, kurią siūlo komisija. Ir čia nebepakanka vien tik tai das požiūrio ar tiesiog jo nebereikia. Galima teikti finansinės ataskaitas ar patikinimus, kur atsispindėtų visa reikalinga informacija, rūpinti šiam komitetui ir taip pat visam parlamentui. Ir visai nereikia visko bandyti apibendrinti vienu rodikliu, nusakančiu ES finansinę padėtį, nes paprastai žiniasklaidos priemonės labai klaidingai tos rodiklius įvertina ir pristato. Taigi reikėtų pradėti pagaliau bendradarbiauti ir galvoti apie naują struktūrą, kad būtų galima daugiau išteklių arba veiksmingiau juos panaudoti šių užduočių sprendimui. Tai būtų labai svarbu, galvojant apie ES ateitį, man atrodo, būtent tą reikėtų daryti. Ir tikrai atėjo laikas tą padaryti po 20 metų. Labai ačiū už trumpus atsakymus. Dabar steiksime toliau galimybę paklausti politinių frakcijų atstovams. Aš kaip Alde frakcijos narys norėčiau užduoti klausimą pana Kalsumui. Jūs savo įžangoje minėjote būtinybę suderinti auditavimo procedūras. Švedijoje, pavyzdžiui, buvo kalbama daug apie skirtingas tradicijas, kurios yra susijusios su audito veikla valstybėse narėse. Esame pakankamai sofistikuotų kontrolės sistemų, kurios jau yra pasiteisinusios ir e, tose valstybėse narėse labai nenori sutinkama su būtinybė atsisakyti jau nusistovėjusios tvarkos, iškeisti ją į kažkokius naujus pasiūlymus, kurie yra nuleidžiami arba teikiami iš ES, galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis, kaip būtų galima lankščiau, kokias lankščias priemonės būtų galima pasitelkti, kad būtų išlaikytos tiek valstybės narise galiojančios tradicijos, tiek būtų atsižvelgiama į naujus pasiūlymus. Nematau žaliųjų frakcijos atstovų, galbūt yra kitų frakcijos narių ECR nieko nėra, ar išgūję e kas nors yra, kas norėtų užduoti klausimą neprisijungusiųjų atstovų. FD frakcija buvo pamiršta. Pone Andrėjasin, ar norėtumėte paklausti, prašau. Ačiū. dabartinė krizė, kuri iš pradžių prieš tapdama finansų krizė buvo ekonomikos krizė tam tikrų mastų, parodė, kad ES finansinėmis lėšomis nebuvo pasiekti norimi rezultatai tų valstybių ekonomikos, ne, kurioms buvo skiriama parama, neatsigavo, ne, nepradėjo aukti, taigi galima daryti išvadas, kad lėšos nebuvo panaudojamos labai tinkamai. Ar Europos audito rūmų atstovai mano, kad jiems tenka už tai tam tikrą atsakomybę, kadangi mokesčių mokėtojams nebuvo nusiųstas aiškus signalas, aiški žinia, kad jų pinigais buvo finansuojami nebūtinai tinkamiausi projektai. Ir ar jūs manote, kad Europos audito rūmai šiuo metu Europos piliečiai pasitikė. Mano nuomonė nepasitikė, tačiau norėčiau išgirsti jūsų vertinimą. Pone Kaldeira, minėjote apie būtinybę matuoti veiklos efektyvumą, veiksmingumą. Mano vertinimu, mes dar toli gražu negalime tvirtinti, kad uh, paramos e, prašytojai visuomet e, yra pakankamai e, kvalifikuoti ir čia man būtų sudėtinga įvertinti, kaip <clears throat> būtų galima nustatyti teikiamos paramos veiksmingumą šiuo atveju, jeigu jinai teikiama ne, nebūtinai tiems, kurie verti ją gauti. dėl biudžetinių aspektų susijusių su Europos semestro renginiais. Aš manau, kad Europos semestro projektų lėšų panaudojimas labiau atsispindės arba atsilieps Europos valstybių narių biudžetams. Ir nežinau, ar Europos audito rūmai į tuos aspektus pakankamai atsižvelgia. Tačiau ir, ir visos šios priemonės e, sąlygoje busimosios finansų sąjungos sukūrimą tik nežinau, ar auditorumai į tai atitinkamai atsižvelgia. Taip pat noriu paklausti, ar pritartume pasiūlymui įsteigti generalinio auditorius ES pareigybę. Dabar Paulio Rybikius teikiamas žodis. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Girdime daug diskusijų apie reitingų agentūrų vaidmenį. Audito, iš audito rūmų gavome informacijos kad galbūt auditorumai galėtų panašią veiklą pradėti užsiimti kaip reitingo agentūros. Ar nemanote, kad auditorumams labiau vertėtų atlikti reitingo agentūrų auditą, o ne patiems prisijimti reitingo agentūrų veiklos funkcijas, e, ypatingai sanglaus politikos, žemės ūkio politikos e, srityje reitingų agentūrų vertinimai, e, atskirų regionų vertinimai, bankų vertinimai turi poveikį ištisiems regionams ir visoms valstybėms narėms. Ar turėtumėte kokį nors minčių šiuo klausimu? Ačiū ponui Riubikui. Galbūt ponas Kalsonas galėtų į juos atsakyti. Pirmiausiai atsakysiu jūsų klausimą pirmininkė dėl koordinavimo veiksmų vertinimo Žinoma, kuomet vertiname tarpusavio santykius tarp vyriausiųjų valstybių narių, audito institucijų ir audito rūmų, e, turime atsižvelgti skirtingas tradicijas ir kontekstą. Aš pirmininkavau tuo metu, kai prisijungė prie ES naujos valstybės narės ir buvo labai įdomu įvertinti e, šalių kandidačių kontrolės, šalių, šalise kandidatėse veikiančias kontrolės sistemas ir vertinti, kaip jos darėtų prie ES kontrolės sistemos. Reikia pasakyti, kad niekuomet nekilo didesnių problemų e, nuo Estijos iki Bulgarijos sistemos veikdavo. Ir garsiausi balsai e, apie nusistovėjusias tradicijas e, buvo girdimi iš senųjų valstybių narių. Ar pasakyti, kad naujų koncepcijų kūrimas yra būtinas procesas, taigi turime tą aiškiai suvokti, jeigu norime užsitikrinti ES nuosavas lėšas ir audito rūmai kaip profesionalų ir nepriklausoma institucija turi atlikti tinkamą vaidmenį, taip pat kaip ir Europos parlamentas, primindamas nacionalinių parlamentų kolegoms, kad jie dalyvauja ES kūrimo procese, todėl e, turi prisidėti prie naujų priemonių kūrimo steigimo. Pone Adriasa kalbėjo apie ekonominės plėtros organizaciją <clears throat> ir didžiausia problema susijusi su EBPO e, buvo dažniausiai yra siejama su skirtingų terminų ar principų naudojimu. Ir būtent todėl reikia priminti valstybėms narėms, kad reikalingi bendri principai. Europos semestras yra pirmasis žingsnis šią linkmę. Audito rūmai vertins dabar vykstantį procesą, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis po jo turės sekti kiti žingsniai. Ir mes turime žinoti, ką darome, turime kalbėti apie E, tą pačią koncepciją, kadangi ta koncepcija turi būti taikoma tai pačiai vienai Europos Sąjungai. Tokia yra tikrovė. Negalime e, dėl skirtingo vėžės pločio atsisakyti galimybės traukiniu vykti iš vienos šalies į kitą reikia siekti tą vėžę suvienodinti ir čia perkeltinė prasme kalbant parlamento nariams tenka labai svarbu, svarbus vaidmuo, čia reikia kalbėti apie tam tikrus politinius procesus ir iššūkius, kurios įveikiant Europos institucijos turi atlikti savo funkcijas. E, Ir visose procesuose skiroms institucijoms būtina atlikti joms pavestas funkcijas, auditorumai neturi leistis į kažkokius politinius, politinės avantūras, e, nes Europos audito rūmų pagrindinė paskirtis yra įvertinti, kaip yra naudojamos ES lėšos. Komet dirbau E, Švedijoje finansų ministru, aš vis laik svajojau apie galimybę kontroliuoti e, institucijų lėšų panaudojimą arba centrinio banko veiklą, e, kitų minėtų institucijų arba reitingo agentūrų. Tikrai norėjau juos kontroliuoti, tačiau dabar būtų per daug rizikinga į tokią aventūrą leistis. Neturėtume čia peržengti tam, tam tikrų ribų, reikėtų dar šiek tiek palaukti, kol ateis tinkamas laikas, tačiau aš tikrai e, suprantu tą paslėptą jūsų pasiūlymą, mintį. Ačiū ponai Kalsonai ir ponas Kaldėra norėtų sakyti. Daugumą klausimų buvo užduoti ponui Karlsonui dėl generalinio auditoriaus dar turiu atsakyti. Atsiprašau, Vidalį. Manau, kad labai svarbu, kad valstybės narės galėtų įvertinti ir daryti įtaką auditorumų veiklai. Tačiau kasdieninė veikla jai turėtų vadovauti primus interparis tiksliau dabar yra e, tas vadovavimas vykdomas pagal primus interparės principą. Tačiau tai nėra tinkamiausias būdas, mano geresnis būdas būtų, jeigu vienas asmuo, kuris būtų atsakingas ir kontroliuotų, <clears throat> kaip yra naudojamos auditorumų biudžeto lėšos ir generalinis auditorius turėtų e, su dviem pavaduotojais vadovauti šiam procesui, kuomet aš e, dalyvavau auditorumų veikloje, pagrindinė problema buvo ta, kad e, jame buvo per daug vadų ir per mažai indienų arba eilinių kareivių. E, taigi, manau, kad jūs, parlamento nariai, puikiai suvokite šią problemą ir tikrai nenorėčiau, kad būtų keliama grėsmė tarpusavio kontaktams ryšiams tarp valstybių narių institucijų ir auditorumų, nes tai taip pat būtų pavojingas precedentas. Pons Kaldeira. Pone Andriasins uždavė klausimą, ar pasitikimo auditorumais. Jie tvirtino, kad jais nepasitikima aš, tačiau manau, kad labiausiai auditorumais pasitikė e, jų dalininkai, tai yra ES institucijos pirmiausiai. E, ir jeigu institucijos nepasitikėtų auditorumais, tai tuomet tikrai kiltų problema. Aš tačiau taip nemanau, kad Europos parlamentas nepasitikė auditorumais, nes kiekvieną dieną matome, kad mūsų veikla yra rimtai vertinama ir jie pasitikima kaip e, galima išmatuoti Europos piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. E, galbūt tai būtų šiek tiek kitokio pobūdžio klausimas, į kurį aš nelabai galėčiau atsakyti. Čia mano vertinimu. kad turint omenyje, jog Europos parlamento narius renka piliečiai, Ir Europos parlamentas mumis pasitikė, tai ir piliečiai turėtų mumis pasitikėti. <clears throat> Kalbant apie mūsų veiklos veiksmingumo didinimą, nuolat tą darome, susitelkdami ne tik ties mūsų priemonių veiksmingumu, tačiau taip pat ir ties jų ekonominiais taupumo aspektais įvairiose srityse būtų galima tą veiksmingumą dar labiau padidinti, jeigu su veiklos taisyklės būtų labiau orientuotos į rezultatus, o ne į tam tikrus apribojimus. Arba mažiau vadovautumėmės. Dabar galiojančiomis e, nuostatomis, jeigu jos būtų pakeistos ir labiau nukreiptos į pasiekiamus rezultatus, tokiu būdu galėtume geriau paskirstyti savo išteklių e, prioritetus. Paraginti e, suinteresuotus subjektus labiau atsižvelgti į mūsų teikiamas rekomendacijas ir išvadas. Manau, kad mūsų vaidmuo atliekant Europos komisijos skiriamų lėšų panaudojimo tarybos e, skiriamų parlamento skiriamų lėšų panaudojimo valstybės analizę turime minėti pirmiausiai struktūrinis fondų žemės ūkio fondą po 2008 metų finansų e, krizės e, savo rezultatus audito jau esame pristatę Europos parlamentui pateikę atitinkamus pasiūlymus žinoma šie e, procesai turi užtrukti tam tikrą laiką, kad pastebėtume apčiuopiamus jų rezultatus. Tiek norėjau pasakyti. Pirmininkas, kadangi mūsų laukia dar daug garbių pranešėjų, norėčiau dar trumpai steigti galimybę ponui Kalsumui papildyti. Po to tęsime savo programą dėl pasitikėjimo auditorumais Stokholmo gatvėse. Po to, kai e, dirbau, vaikštamas Stokholmo gatvėmis, po to, kai palikau auditorumus ir perėjau dirbti švedijos vyriausybę, ten galim tik vieną esikimą papasakoti. E, man visuomet kalbėdavo apie tai, kad mano darbas Luksemburge buvo labai svarbus ir man uh, Visuomet susidarė įspūdis bent jau Švedijoje, kad audito rūmai yra vertinami piliečių, piliečiai mano, kad e, jie e, atlieka labai svarbu vaidmenį. Taigi aš galiu kalbėti apie didelį pasitikėjimą audito rūmais. Ačiū ponui Kalsonui už jūsų išvalgas ir sakymus į klausimus. Dabar norėčiau paprašyti ponę Stefanį Flizo prisijungti prie mūsų. <clears throat> ir e, jos kolegė Petruškevičianė. Tikiuosi, kad tinkamai ištariu jūsų pavardę. Pasikeisime vietomis šiek tiek. Pone Katsono, jeigu galėtumėte užimti vietą šiek tiek žemiau, tai tuomet jūsų, tuomet mes galėtume tęsti diskusijas. Baigiame pirmąją mūsų klausimo dalį. Noriu dabar pasveikinti Stefanį Frizo, kuri, kuri yra Nantero universiteto docentė Paryžiuje, atsakinga už tarpusavio santykius tarp viešų institucijų ES ir e, vyriausio audito institucijų. Būtų įdomu išgirsti jūsų mintis apie auditorumų organizacinę struktūrą. Dešimt minučių jums teikime, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir gerbiamai pranešėjai už tai, kad mane pakvietė. Taigi, aš esu akademinės visuomenės nari ir aš nepasakysiu jokios audito institucijos vardu. Norėčiau iš karto padėkoti šio komiteto nariams už mums suteiktą garbę. Na, Kadangi laiko mažai, tai galbūt nesakysiu, nekalbėsiu apie visą tai, ką esu pasiruo, pasiruošus, tik tai dalį pristatysiu. Taigi pradžiai man atrodo įdomu yra priminti, kad diskusijos dėl audito rūmų sudėties ar organizacinės struktūros tęsiasi jau gana ilgai, jos buvo pradėtos dar prieš audito rūmų įkūrimą ir netgi prieš plėtras įvairias, įvairius plėtros etapus apie tai buvo kalbama. Nuo 80-ame dešimtmetyje, kai dar devyni nariai tik tai buvo, buvo e, pasiūlymų išgirsta padidinti narių skaičių iki tiksliau, sumažinti narių skaičių iki trijų arba penkių. Taigi, šis klausimas tikrai nėra naujas. Na, šiandien su 27 valstybėmis narėmis Europos Sąjungoje auditorumai dirba kolegialumo principų ir atitinkamai organizacinė struktūra yra sudaryta. Aš e, esu studijavusi nacionalinės kontrolės institucijas ir matome, kad tas kolegialumas, kolegialumo principas buvo pasirinktas tam, kad būtų užtikrintas institucijų nepriklausomumas. Kai kuriuose valstybėse kolegialumas yra suvokiamas kaip galutinio darbo kokybės garantas. Na ir ES kontekste tai yra ypač svarbu, e, nes kolegialumas gali užtikrinti požiūrį homogeniškumą. Taigi, buvo įvairiausių institucinės reformos pasiūlymų ir panagrinėję tuos pasiūlymus matome, kad labai dažnai iškyla narių paskirimo klausimas. Audito rūmų reformos pasiūlymas remiasi e, mažesnio narių skaičiaus kolegija. Bet taip pat šis pasiūlymas yra ir kritikuojamas dėl to, kad audito rūmų nariai nėr, neturi vienodo išsilavinimo, tai yra kai kurie gali būti auditoriai, kai kurie galbūt ir ne. Ir tas homogeniškumo klausimas yra labai svarbus, nepaisant to, kad daug kas tai kritikuoja. Labai įdomu yra pasižiūrėti, kaipgi šis klausimas buvo sprendžiamas Europos bendrijų teisingumo teisme. Štai po Lisabonos, Lisabonos sutarties įsigaliojimo teisingumo cent, teisme yra numatytas komitetas tam tikras, kuris teikia savo nuomonę. Na ir yra taip pat diskutuojama e, apie profilių atitikimo, atitikimą funkcijoms. Dabar komitetą sudaro du e, aukšt, aukštų teisminių institucijų atstovai, keli tiksliau atstovai. Ir e, toks principas iš tikrųjų gali būti dažnai kritikuojamas. Štai, pavyzdžiui, dabar gali, būti, gali susidaryti įspūdis, kad labai daug deleguojama, labai daug paliekama valstybių narių rankose. Kokiegi galėtų būti alternatyvus audito rūmų organizacinės struktūros scenarijai? Pirmiausia, noriu pasakyti įžangai, kad kad ir kokia bebūtų institucija, kai mes kalbame apie organizacinę struktūrą, taigi labai svarbu yra ištirti tos institucijos aplinką - politinę, institucinę, geografinę aplinką. Valdymas yra daugia disciplininis principas. Ir kaip žinia, e, ta aplinka daro įtaką valdymui. Ta aplinka šiandien bent jau yra labai sudėtinga, kompleksiška. Štai, pavyzdžiui, 27 valstybės narės e, šiandien priklauso Europos Sąjungai. Ir be jokios abejonės tai turi privalumų ir trūkumų. Todėl negalima atsijėti institucijos nuo jos aplinkos, tai yra nuo tos aplinkos, kurioje institucija keičiasi. Ir nereikėtų galbūt netgi priešinti siūlomų modelių. Kai kalbame apie valdymą, galbūt reikėtų apskritai peržengti visus tuos modelius, skirtumus tarp modelių. Aš pati esu parengusi disertaciją apie audito rūmų modelių tipologiją. Čia tarp kitko. Taigi, labai svarbu yra pasižiūrėti, kokie yra tų institucijų, koks yra tų institucijų, taip sakant, pašaukimas, kokias rytis. Ir dabar, jeigu nežiūrėtume į principus pačius, kolegialumo ar nekolegialumo, geografinius skirtumus ar panašiai, tų institucijų autoritetas remiasi organiniais kriterijais. Bet taip pat ir veiklos funkciniais kriterijais. Taigi labai svarbu yra pasižiūrėti, kaip kontrolės yra programuojamos, planuojamos, kaip jos yra atliekamos. Na ir galiausiai labai įdomu yra pasižiūrėti, kaip yra rengiamos ataskaitos pranešimai. Taigi dabar 27 nariai. Kaip kad ir rašau savo pranešime, jokiai institucijai negali vadovauti 27 aukšti pareigūnai. Po kiekvieno plėtros etapo buvo teikiama naujų pasiūlymų tam, kad būtų surasta pusiausvyrą tarp nacionalinio atstovavimo principo, kuris yra numatytas e, sutartyje, ir būtinybės stiprinti valdymą. Kai kurie pasiūlymai remiasi tais modeliais, kuriuos yra pasirinkę, pasirinkęs Europos investicijų bankas arba Europos centrinis bankas. Taigi šie pasiūlymai yra tikrai įdomus ypač e, e, dėl vykdančiosios sustiprintos valdybos, dėl e, įgaliojimų, kadencijos skaičiaus, dėl kadencijų atnaujinimo ar netnaujinimo, tačiau visa tai yra relativu, nes iš esmės tos institucijos yra kardinaliai skirtingos. Na ir aukščiausios kontrolės arba audito institucijos reikalavimas pagrindinis yra nepriklausomumas. Kągi reiškia nepriklausomumas? Taigi sunkiai galima būtų įsivaizduoti periferinių valstybių atstovavimą tose valdybose, kokios kad veikia EIB ir ECB. Taigi čia nacionalinio atstovavimo principas yra labai svarbus. Kitų dar pasiūlymų buvo pasigirda, štai pavyzdžiui, generalinio auditoriaus pasiūlymas. yra siūloma, kad generalinis auditorius turėtų tam tikrą valdybą, kurią sudarytų nacionaliniai auditoriai. Taigi, tačiau šis klausimas yra tikrai naujoviškas, šis pasiūlymas tiksliau yra labai naujoviškas ir niekur kitur tokio nėra man tekę matyti. Na, o dabar dėl, kas dėl to, tos valdybos pasiūlymo, tai čia nekalbama apie ryšius tarp parlamento ir auditorumų, kalbama tik tai apie ryšius tarp auditorumų ir tos valdybos. Na kągi dabar galima būtų pasakyti apie 2010 metų reformą ir audito rūbų, rūmų darbo tvarkos taisyklės. Čia reikia vieną svarbų dalyką pabrėžti. Reikėtų pirmiausia paminėti administracinį komitetą. Man atrodo, kad administracinis komitetas yra 2010 metų darbo tvarkos taisyklių reformos esminis elementas. 2004 metais numatyta schema, struktūra buvo visiškai kitokia. Ir kol kas dar per anksti yra daryti kažkokias tai išvadas dėl tos reformos, nes dar tik tai 2012 metai dabar. Na, bet man atrodo, kad organizacinė struktūra turi būti e, darni, e, Skiriai turi remtis vertikalumo principu, neturi būti išbarstytos funkcijos, turi būti jos sukauptos e, narių rankose. Na ir tas, e, ta institucija turėtų būti, turėtų remtis kolegialumo principu bei sutarti, visi nariai turi sutarti dėl nagrinėjimų klausimų. Ir dar svarbus yra skaidrumo principas čia. Audito rūmų pirmininkui, pirmininkas turėtų, pir, pirmininkauja tiksliau tam administraciniam komitetui, o administracinį komitetą sudaro skyrių vadovai. Na ir strateginis programavimas bei veikla turi būti koordinuojama. Tai štai tiek būtų labai trumpai iš to, ką buvau užsirašiusi. Pabaigai tik tai pasakysiu, jog bet dėl to politinio narių skaičiaus klausimo šiandien audito rūmai, Europos audito rūmai, kaip ir kitos aukščiausios kontrolės arba audito institucijos susiduria su tais pačiais iššūkiais. Informacijos sistemų modernizavimas, globalaus požiūrio pasirinkimas, lankstumas struktūroje, greito reagavimo galimybė bei dar, darbinių procedūrų supaprastinimas. Tokie būtų pagrindiniai principai. Ačiū dabar iš karto norėt, norėtume suteikti žodį poniai Renai Petruškevičianiai, kuri buvo Europos audito rūmų narė nuo 2004 iki 2010 metų ir nuo 2011 metų yra pasaulio maisto programos audito komiteto narė. Su nekantrumu lauksime jūsų pranešimo, ypač dėl to, kad tikrai esame labai e, suinteresuoti tuo, kaip yra panaudojami ES E, pinigai ir tarptautinėse organizacijose. Taigi jums žodis dešimčių minučių. Mr. Chairman, members of the committee. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, mėly svečiai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ypatingai pranešėjai, ponė Jelė Sender, už tai, kad pakvietė mane prisidėti prie šios diskusijos. Manęs paprašė pasisakyti Europos auditorumų narių profilio tema, ypač aptariant uh, dabartinių kriterijų pranašumus ir trūkumus, kalbant apie um, Europos audito rūmų narių skirimą pagal 286 starties straipsnį. Norėčiau priminti Jums pirmąją šio straipsnio dalį. Čia pasakyta, kad audito rūmų nariai turėtų būti parenkami iš asmenų, kurie jau dirbo, dirba arba dirbo atitinkamose nacionalinėse audito institucijose. Ir E, kurių kvalifikacija yra nepriekaištinga ir nepriklausomumas be abejo taip pat turi būti garantuotas. Be abejo, dabartiniai kriterijai taikomi gana veiksmingai ir tai nereiškia, kad jie susiję su kokiais nors didesniais trūkumais. Buvo parengta įvairių specialių ataskaitų ir metinių ataskaitų, taip pat nuomonių kuriomis e, aiškiai parodoma, jog audito rūmai dirba nepriekaištingai, e, turi kvalifikuotus darbuotojus, nors ištekliai, mano manimu, yra riboti. Ir dėl to už tai, ir už tai reikėtų padėkoti tik tai um, tinkamam um, Europos audito rūmų um, vadovavimui. Turint omenyje ankstesnės plėtros bangas, uh, reikia pasakyti, kad kylantys iššūkiai buvo tinkamai išspręsti mm, pasitelkus e, auditorumų kolegijas ir dabar sprendimai yra priimami 5-6 narių kolegijose, priešingai negu kad anksčiau dalyvaujant visam, visai kolegijai, 27 narių kolegijai. Toks principas, aišku, daro šiokį tokį spaudimą ir kiekvienas narys e, turi nešti nemažą atsakomybę dėl priimamų sprendimų. Rūmai susiduria su iššūkiais dėl sudėtingėjančios situacijos ES ir taip pat pasaulio ekonomikoje, taip pat turint galvoje biudžeto reformą, finansinių priemonių naujų taikymą. Pone pirmininkas Kaldera jau detaliau apie tai kalbėjo. Ir norint spręsti tuos iššūkius, reikia atitinkamų kompetencijos ryčių priskirti auditorumams Dėl to manyčiau, kad šiam kontekste yra labai svarbu aptarti ir peržiūrėti galbūt um, skiriamų į audito rūmus narių profilį. Bendro pobūdžio kriterijai, kuriais remiamasi skiriant narius, e, yra numatyti sutartyje, jau pacitavau atitinkamą straipsnį. Bet taip pat dar reikėtų, mano manimu, sustelkti ties trimis papildomomis rytimis ir trimis dokumentais. Pirmiausia, reikėtų galvoti apie aiškę audito rūmų nario rolę ir misiją, kaip kad ir numatyta sutartyje. Taip pat numatyti aiškę profesinę atsakomybę, kuri yra apibriešta darbo tvarkos taisyklėse auditorumų. Ir taip pat dar reikėtų nepamiršti ir etikos gairių, kurios atsispindi em, auditorumų narių Elkseno kodekse. Be abejo, kad kiekvienas Europos audito rūmų narys turi puikiai suprasti vaidmenį ir misiją, kurią atlieka rūmai ir um, e, taip pat nepriklausomumo aspektą. Tas jau nekarta buvo šiame klausime minėta. Taip pat um, įgyvendinimo taisyklėse yra numatytos aud Europos audito rūmų narių e, te, pareigos ir įvairios užduotis. Jie, pavyzdžiui, e, turi dalyvauti rengiant rūmų bendrąją strategiją, taip pat e, daugiamečius ir metinius darbo planus, priima sprendimus dėl įvairių um, biudžetinio pobūdžio klausimų ir personalo darbo paskirstimo. Nariai pristato savo darbą įvairiuose forumuose teikia ataskaitų pristatymus, taip pat rengia įvairias rekomendacinio pobūdžio nuomonės ir taip toliau ir panašiai. Matote, kad audito rūmų narių veikla daugiausiai susijusi būtent su auditavimu. Ir mano manimu, e, būtinai e, norint įvertinti nario tinkamumą, būsimo nario tinkamumą, reikia glaudžiai sieti jo kvalifikacija su konkrečiu atsakomybės, kaip Europos audito rūmų nario atsakomybės suvokimu. Ir trečioji sritis, kuriai gal nepakankamai dėmesio buvo skiriama, galvojant apie narių skirimo procedūrą, yra įvairių etikos principų paisimas. Nepriklausomumas, nešališkumas, integralumas, pasirengimas, e, tinkamas pasirengimas darbui, e, konfidencialumo užtikrinimas, taip kaip numatyta Elksenos kodekse, kuris buvo peržiūrėtas 11 metų vasario mėnesį, siekiant prisiderinti prie tarptautinės praktikos. Elkseno kodeksas, kodeksas galėtų pasiūsti aiškę žinutę apie tai, kad audito rūmų nariai turėtų garantuoti ne tik reikiamą savo kvalifikaciją, bet taip pat ir tai, kad iš jų tikimasi um, nepriekaištingo darbo, nepriekaištingos reputacijos ir etinių vertybių, auditoriaus profesijos etinių vertybių paisimo. Norint susijęti um, su konkretesniais kriterijais auditorumų narių e, skirimą, reikėtų galvoti apie specifiškesnių kriterijų įtraukimą į Elksenos kodeksą ir apie tai Ir, ir į tai turėtų būti telkiamas e, dėmesys atrenkant kandidatus. E, patariamasis komitetas galėtų suvaidinti čia lemiamą vaidmenį. Ar tai būtų gal kiek kitokia procedūra, negu kad numatyta Europos teisingumo teismui pagal 255 straipsnį. E, nesutinku su tais, kurie lygina Europos audito rūmus e, su teisingumo, teis, su bankais ar kitomis finansinėmis institucijomis, kadangi misija ir veikla ar vaidmuo yra visai kitoks. Nes um, tose įstaigose veikla labiau susijęta su finansiniu interesų paisimu, su um, kapitalo pasidalimo klausimus, o audito rūmai yra nepriklausoma institucija, kurią galima būtų lyginti nebent su nacionalinėmis e, auditų užsimančiomis institucijomis. Dėl to e, į tai reikėtų atsižvelgti, m, mm, bandant numatyti reikiamą Europos audito rūmų narių kvalifikaciją ir pasirengimą. Taip pat manau, kad galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kas galėtų daryti poveikį kriterijų numatymui. E, iškyla tokių klausimų kaip e, nario kadencijos trukmė ir pratesimo galimybė. Pagal 286 straipsnio antrąją dalį nariai dabar yra skiriami šešių metų laikotarpiu ir kadencija gali būti pratesiama kai pasitaikys artimiausia proga peržiūrėti sutartį, galima būtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų pratesti kadencijos iki, tri, iki devyniarių, tarkime, metų ir numatyti tai, kad kadencija nebebūtų pratesiama. Mano manimu, tai leistų užtikrinti veiksmingesnį Europos audito narių darbą jie galėtų reikšmingiau prisidėti prie auditorumų veiklos per savo devyniarių metų kadencijos laikotarpį. Taip pat verta pagalvoti apie tai, ar nereikėtų suderinti kadencijų pradžios ir pabaigos datų, kad nebūtų taip, kai. Um, nebūtų tokiu atveju, kai dauguma kolegijos narių yra tik neseniai pradėję darbą audito nariai, auditorumų nariai. Ar taip pat dar reikėtų galbūt paminėti ir lyčių lygybės užtikrinimo klausimo aspektą. Nenoriu leistis į detalės apie tai, jau ir privačiam sektoriui, ir įvairiose politinio pobūdžio institucijose yra priskiriama im, reikiama reikšmė lyčių lygybės aspekto užtikrinimui, bet keista, audito rūmuose ta praktika neįsivyravusi. E, yra tik trys Europos audito rūmų narės moteris iš 27, taip pat ir e, vyresniojo personalo Mm, srityje yra labai panaši situacija. Dėl to aš raginčiau komitetą daryti viską, kad audito um, rūmų nariais būtų skiriama, ar narėmis būtų skiriama ir daugiau moterų. Baigdama, norėčiau dar pabrėžti, kad tai, ką paminėjau, tikrai nereiškia um, rimtos kritikos uh, dabartiniai taikomai narių atrinkimo procedūrai. Aš tiesiog išreiškiau savo nuomonę apie tai, uh, kokią kryptimį būtų galima žengti peržiūrint kriterijus ateityje. Tvirtai tikiu tuo, kad Europos audito rūmų nariai vaidina labai svarbu vaidmenį ne tik formuojant pačią institucijos veiklą ir kad jie reikšmingai prisideda prie darbo rezultatų šios institucijos, bet jie taip pat um, padeda didinti pasitikėjimą Euro, visoje Europos Sąjungoje Mm. jos institucijomis ir įvairių šaltinių lėšų panaudojimu. Reikėtų, kad būtų stiprinamas Europos audito rūmų kaip nepriklausomos institucijos, išorės auditą vydančios institucijos vaidmuo. Tikriausiai tokį sprendimą priimti visais politiniais lygmenimis būtų labai sunku, todėl, manau, svarbiau yra siekti to, kad būtų atrenkami tinkami asmenys dirbti šio darbo. Tikiuosi, kad sveikas protas karaliaus vykdant visas, bet kokio pobūdžio reformas ir kad jį bus atsižvelgiama ir kad um, reformos bus įvedamos tik tada, kai yra objektyviai, veiksmingai įvertinami praktiniai um, ir taip pat politinio pobūdžio sumetimai kriterijų keitimo. Į visą tai atsižvelgus, Europos audito rūmai galėtų ir toliau tęsti veiksmingai um, savo misiją ir tapti glaudžiu Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto partneriu. Aš manau, kad tikrai yra pagrindo laikytis optimistiškos vizijos. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū už Jūsų pranešimą. Džiaugiuosi, kad e, mūsų komitete buvo galima pristatyti prelegentus, užtikrinant lyčių lygybės principą. Trys labai kvalifikuoti pranešėjai vyrai ir trys kvalifikuotos damos. Taigi dabar norėčiau ponė Ajala Sender suteikti žodį, apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Taip, politiniais sumetimais turėtume bandyti ieškoti sprendimų išeičių, ypač šioje srityje. Lygiai tas pats galiotų ir vyrų bei moterų lygybės klausimu, kurį šį kartą šiek tiek atidėjome. Na, taigi dabar norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams. Pone Frizo, jūsų, pas, jūsų palyginimai bei jūsų išvados mane labai sudomino. Kai pasisuka kalba apie struktūrinius fondus, iškyla ta pati problema. Vienos šalis yra didesnės, kitos mažesnės. Na, štai, pavyzdžiui, turime Belgiją su federalinė santvarka. Ir lygiai taip pat turime ir federalinių teismų tam tikrose valstybėse. Arba audi auditorumų. Na, aš žinau, kad ponas Kaldeira labai atsargiai viską žiūri, bet lygiai taip pat žinau, kad e, jis yra kaip ir pranašas tam tikrą prasme, nes žvelgia į ateitį. Taigi mes pageidaujame tokios struktūros, tokios Europos audito struktūros, kuri būtų kaip įmanoma veiksmingesnė. Na, federalinėse valstybėse tokia federalinė struktūra na, jau egzistuoja. Tai yra turime valstybinius centrinius audito rūmus bei regioninius audito rūmus. Kaip žinia, kai tik tai pasisuka kalba apie audito rūmus, iš karto prasideda diskusijas dėl audito rūmų narių paskirimų ir panašiai. Daug diskusijų vyksta, bent jau Ispanijoje. Taigi dabar norėjau paklausti, ar jūs e, galėjote palyginti e, tas federalinės struktūras e, kai kuriuose valstybėse narėse, e, kai veikia federaliniai rūmai ir po to dar regioniniai rūmai. Taigi jūs visą šią situaciją nagrinėjote ir ar neįmanoma būti pasis, būtų pasisemti būtent čia minčių tam, kad numatytume tokią labiau federalinę struktūrą, federalinę organizacinę struktūrą. Gal toks būtų sprendimas, gal čia būtų pasaky, atsakymas. Na ir taip pat buvo pasakyta, kad 27 institucijos vadovai tikrai sudėtingą situaciją sudaro, sudėtinga yra šitaip dirbti, bet jūs taip pat sakėte, kad dabar gali veikti struktūra, kuri remtųsi skyriais, bet čia gali iškilti pavojus prarasti ryšius glaudžius su nacionalinėmis institucijomis. Galbūt jūs galėtumėte um, e, konkrečiau tai pristatyti. Jūs e, trumpai pristatėte šiuos modelius, tai dabar jūsų nuomonė, kokia sistema, kuri sistema būtų geriausia, geriausiai pritaikyta mums. Na ir dabar ponė Petruškevičianė. Jūs kalbėjote apie profilius, jūsų analizė buvo tikrai labai įdomi, Na, o čia kas kartą kyla mums štai koks klausimas. Žiūrime, kokių profesijų atstovų, iš kokių profesijų atstovų yra sudaromas, sudaromi audito rūmai. Viena vertus turime grinai auditorių ir taip pat yra politinių postų. Dar yra ir tokių tarpinių profilių Tik dabar jūs iš savo patirties, ką galėtumėte pasakyti apie tokius profilius. Na ir dabar dėl etikos. Taip, gerai nustatyti etikos principus, bet reikia taip pat numatyti galbūt ir sankcijas tokiam atvejam, juk yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, bet būtent tie blogieji mums kėlė problemų, kaip kad pavyzdžiui yra su konfidencialumu, ką jūs galite pasakyti. Taigi dabar sankcijos, gerai reikia jų, bet kokios jos turi būti, jeigu jau etikos taisyklių nesilaikoma, tai gerai reikia apie tai pranešti, bet reikia kažkaip ir nubausti tokius atvejus. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir paprašyčiau dabar trijų kolegų užduoti savo klausimus, atsižvelgiant į svarbiausius aspektus. Iš pradžių kolegė Greslė, LP frakcijos vardu, po to kolega Kalfin, socialistų vardu. E, nežinau, kame slypi to priežastis, ponė pirmininkė, kad man ši diskusija iki šiol nepasirodė labai įdomi. Manau, kad turėtume daugiau pastangų dėti diskutuodami tarpusoje apie tai, kokių e, efektyvesnių veiksmų turėtų imtis auditorumai ir kokių veiksmų jie nesima. Manau, kad e, mūsų referentai turėtų aiškiau įvertinti audito rūmų veiklą. Jeigu ponė Petraišin galėtų palyginti audito rūmus su nacionalinėmis audito institucijomis e, apie E, įvertindama audito rūmų lankstumą, e, teikiamas paslaugas piliečiams. E, jeigu aš lyginu su Europos auditorumais Vokietijos auditorumus, tai galiu daryti aiškę išvadą, kad <clears throat> jie, e, Vokietijos auditorumų veikla daug palankesnė, piliečiams daug greičiau yra vykdomi įvairūs procesai. Daug buvo kalbama apie sutartį, mes puikiai žinome, e, ką sutarties nuostato, nuostatos reglamentuoja ir kiek palieka laisvos erdvės veiklai, ko nereglamentuoja, kokiu veiksmu galėtume imtis, kad audito rūmai imtų dirbti, dirbti taip, kaip reikia, kad taptų proaktyvę instituciją, kuri galėtų spręsti klausimus daug greičiau, užčiuopti aktualiausias e, temas, o dabar jie rengia tik tai e, metinės ataskaitas ir atskiras ataskaitas. Jeigu vertintume uh, <clears throat> daugiamečių programų gyvendinimą, tai e, jas gyvendinant daug silpnų vietų yra apčiuopiama ir čia mes e, galime tinkamai vertinti auditorumų veiklą. E, tačiau reikėtų kalbėti dar ir apie kitas sritis. Ponas Kalsonas kalbėjo apie būtinybę įsteigti generalinio auditoriaus pareigybę. Nežinau, ar to pasieksime. 27 auditorumų vadovai, primus interparis turi savų pranašumų. Ši sistema tačiau e, klausimai turi būti nagrinėjami ir ataskaitos rengiamos taip, kad žmonės galėtų jas suprasti. Šiuo metu taip tikrai nėra. Tas aiškumo trūksta. Jūs minėjote anksčiau kolegijų sistemą. Pone Flizo, e, ką jūsų vertinimu, kokius konkrečius rezultatus atnešė ta kolegijų sistema, galbūt tie specialieji, specialiosios ataskaitos tapo šiek tiek aiškesnės, tačiau ar to pakanka, mane domintų mokslinė analizė, kaip mokslinio požiūrį būtų galima vertinti sistemą, kurią didžiai dalimi įtakoja nacionalinės valstybės narės, kurios tam tikrą prasme savo rankose laiko auditorumo atskirius narius daro jiems įtaką, nors apie tai garsiai nekalbama, kokiu veiksmu būtų galima imtis, kad e, būtų mažinama valstybė narių įtaka audito rūmų nariams e, ir kad audito rūmų veikla būtų gerinama. Jūs puikiai žinote, kad e, mes nesame visiškai patenkinti tarpusavio santykiais, tačiau Mes turime stengtis įspręsti problemas remdamiesi dabar galiojančiamis taisyklėmis ir teisės aktais, tačiau ne, turime ir nepamiršti, kad būtina vykdyti tam tikras reformas. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Ačiū dabar kolega Kalfinas. Labai ačiū. Pirmininkė, norėčiau grįžti prie auditorų narių kvalifikacijos klausimo. Ir ne pirmą kartą šį klausimą keliu norėčiau pasinaudoti pranešėjų dalyvavimu ir dar kartą šį klausimą užduoti, vertindami 286 sutarties straipsnį jo nuostatas, kuriamis teigiama, kad e, bet kas turintis atitinkamą kvalifikaciją gali tapti audito rūmų nariu faktiškai taip suteikimo galimybė 500 milijonų ES piliečių tapti Europos auditorumų nariais. Manau, kad interpretavimo amplitudė šios straipsnio nuostatų yra labai plati. Žinau kolegų, kurie siūlo paversti politinį instituciją auditorumus. Aš manau, kad politinė institucija yra Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetas, auditorumai turėtų būti profesionalų institucija. E, tie profesionalai turi būti specialistais ir rem, remiantis jų teikiamomis rekomendacijomis, po to turėtų būti priimami politiniai sprendimai. Taigi noriu paklausti buvusių auditorumų narių, paprašyti jų įvardinti tuos e, profesionaliuosius audito rūmų narių kriterijus, jeigu mes norime, kad e, audito rūmose dirbtų profesionalai, jeigu mes uh, siekiame, kad e, rūmų nariai būtų politikais, tuomet reikia kalbėti apie kitas problemas. Pone Flizo, ar esate susipažinusi su e, valstybių narių audito institucijų taikoma praktika, nustatant tokius žemo lygio kriterijus siekiant tapti valstybės narėse auditorumų nariais. Poniai Petruškevičinį noriu užduoti klausimą. Jūs ilgą laiką buvote audito rūmų nare. Žino, žinoma, būtent užtikrinti, kad auditorumo administracijos struktūros būtų profesionalius. Tačiau iš pirmininko Kaldeiros lūpų girdėjome, kad audito rūmų nariai turi sugebėti nepriklausomai atlikti savo uh, funkcijas. Ar jūs manote, kad neturėdami atitinkamos patirties ir profesinės kvalifikacijos auditorumų nariai galėtų atlikti šias funkcijas? Ačiū, ponė Kalfinai, ponė Flizo, galbūt norėtumėte pirmoji atsakyti užduotus klausimus. Pirmiausia, sureaguosiu į pirmąjį užduotą klausimą. Aš dirbau daugiausia nacionaliniu lygiu ir štai pavyzdžiui turiu daug mažiau patirties su federalinėmis valstybėmis, bet šiek tiek turiu. Pavyzdžiui, Ispanija arba Italija. Taigi, visose valstybėse pastebėjau, kad yra sunkumų susijusių su. su ryšiais tarp institucijų. Štai pavyzdžiui, e, žemė auditorumai su federaliniais auditorumais. Ispanijoje taip pat e, matau, kad vyksta sunkumų. Ir dažnai iškyla konstitucinių netgi klausimų susijusių su federacijos narių autonomija. Žinau, kad 2010 metais visai neseniai toks e, klausimas buvo iškilęs Vokietijoje. Na ir pavyzdžiui, jeigu federaliniai auditorumai nori išplėsti savo funkcijas, kyla problemų. E, Ispanijoje yra arbitražo atveju buvę. Taigi nėra visa tai paprasta, tiksliau nėra paprasčiau, jeigu pradedame gilintis į tokių valstybių organizacinės struktūras auditorumuose. Dabar dėl modelių. Tiesą sakant, nelabai supratau jūsų klausimą. Ką konkrečiai norėtumėte išgirsti? Jūs sakėte, kad sprendimų prieimimas 27 narių kolegijoje yra politinis sprendimas. Bet kaip yra su atstovaujamumo bei pasitikėjimo klausimais? Man atrodo, kad čia būtina surasti pusiausvarą bei išlaikyti ryšių su valstybėmis narėmis. Juk mes galime sakyti, kad geriausi turi, būti, turi mus atstovauti, bet problemų nepaisant to kartais vis iškyla. Kai kurie mano, kad visų neįmanoma atstovauti. Na, jūsų požiūriu, jūs esate ekspertė. Ar jūs manote, kad reikia didesnės kolegijos ar mažesnės galbūt sudėties, mažiau narių turinčios kolegijos, kuri būtų veiksmingesnė, bet čia jau kiltų atstovaujamumo pro, atstovaujamumo problema. Na, man atrodo, kad pagal. Tu turi būti surasta pusiausvėra tarp atstovaujamumo principo ir tokių tikslų kaip lankstumas ir panašiai. Na, mm, aš nesu audito rūmų narė. Galiu tik tai palyginti keletą audito rūmų. Bet uh, Man atrodo, kad pagal naujasias darbo tvarkos įsiklės, pagal naują reglamentą yra tikrai galimybių tobulinti situaciją. Administracinis komitetas, pirmininkaujant pirmininkui, gali prisimti svarbesnio vaidmens e, siekiant sutarimo bei skaidrumo. Na ir tie ryšiai tarp skyrių taip pat yra svarbus. Čia valdymas valdymo aspektas svarbu, svarbus. Taigi galima pasiekti tam tikros struktūrinės darnos. Tai yra pusiausvėros tarp skyrių, tarp kolegijos, tarp pirmininko. Ir man atrodo, kad tikrai pasiekus tokios pusiausvėros yra įmanoma tinkamai veikti. Na ir dar paskutinis man užduotas klausimas, į kurį norėčiau atsakyti. Na, negaliu nieko sakyti apie auditorumų patiriamus pokyčius. Aš labai nesigilinau į skyrius, galėjau, aišku, daugiau kalbėti apie tai. Man atrodo, kad čia svarbiausia užtikrinti visiems savo vietą. Taip mes galime kolegialumo bei skaidrumo principus įtvirtinti. Visai neseniai laikiausi vienas audito rūmose ir mačiau, kad štai labai skaidriai yra dirbama auditorius e, e, skyriui pristato, kas ką veikia, e, kam kas pavedame, labai skaidriai yra dirbama. Na, o dabar dėl auditorumų ateities. Tai tikrai čia galima išskirti vidinį institucijos valdymą bei pusiausvyrą tarp horizontalaus ir vertikalaus aspekto. Rūmų pirmininkas, pirmininkui galėtų padėti administracinės struktūros, tyriamosios struktūros, tai tie galiu pasakyti trumpai. Na, o dabar dar buvo užduotas klausimas dėl uh, prieimimo į darbą kriterijų nacionaliniuose auditorumuose. Kartais e, paskiria parlamentas, kartais prezidentas, kartais e, at, konkursai vyksta. Na ir dar kai kurie auditorumai patys e, įdarbina e, savo darbuotojus pagal konkursus, taigi labai skiriasi situacijos. Kartais tai yra labai e, politizuoti postai, bet tai yra pripažįstama. Tai yra įteisinta. Pone Petraškevičinė dabar. Dėkoju, aš keletą pastabų pateiksiu ir tikiuosi, kad daug maž atsakysiu tuo į visus klausimus. Neskirstičiau kandidatų į tokias kategorijas - profesionalus kandidatai ar, ar politinio pobūdžio e, labiau kandidatai visi kandidatai privalo turėti ilgametę patirtį. Ir jie būna užėmę postus įvairiose srityse, atlikę įvairias pareigas. Ką aš norėjau pasakyti yra tai, kad nereikia nieko išradinėti iš naujo. Viskas atspindėta jau suformuoluotose dokumentuose. Reikia tik juos labiau pasigilinti, teisingai interpretuoti ir praktiškai įgyvendinti sutartis. Jūs, pavyzdžiui, sakėte, kad politiškai sąmoningas turėtų būti kandidatas. Taip, be abejo, ne tik tai reikiama kvalifikacija turi būti užtikrinama ir etinių vertybių paisimas, bet taip pat ir e, politinis samoningumas. Dėl to reikia atsižvelgti į visas tris sritis, e, formuojant kriterijus. Tai yra sutartis, įgyvendinimo taisyklės, kuriuose yra sąrašas labai konkrečių, realių Europos auditorumų vykdomų pareigų ir taip pat dar nereiktų pamiršti ir Elgesio kodekso. Jeigu klausėte, kokios dvi svarbiausios yra um, savybės, kurias turėtų turėti kandidatas arba kokią kvalifikaciją įrodyti, tai yra jis turėtų jau būti dirbęs audito srityje ir taip pat suprasti, kas yra kolegialumas, tikras kolegialumas, kuomet dirbama komandoje. Nes e, jeigu tiki audito, auditoriaus darbo prasme ir jeigu moki dirbti komandoje, tuomet tikrai galėsi tinkamai išpildyti misiją, būdamas Europos audito rūmų nariu vienu iš 27. Dėl struktūros pačios e, audito rūmų Kaip sakiau, kolegialumo principas ir jo supratimas yra labai svarbus, nes mes nuolat dirbame komandose. Aš e, PricewaterhouseCoopers audito įmonėje dirbau dešimt metų dar prieš savo kadenciją Europos audito rūmuose ir, kaip jau supratote, taip pat ir iš e, kitų pranešėjų reikia visiems kalbėti vieną kalbą ir žvelgti vieną kryptim. Būtent tokie turėtų būti kandidatai atrenkami į Europos audito rūmus. Jie turėtų jau turėti patirties audito srityje prieš ateidami dirbti į Europos audito rūmus. Ačiū. Thank you very much. Uh, Ačiū. Kadangi, kaip ir vis atspaudžia laikas, dar klausiu ir kitų politinių frakcijų, ar bus dar papildomų klausimų per šį antrąjį klausimų atsakymų raundą. Matau, kad ne. Tuomet dėkoju abiems pranešėjoms, poniai Irenai Petruškevičianiai ir poniai Flyzo. Ačiū už dalyvavimą šioje diskusijoje ir dabar pakviesiu ant podiumo ponę Kaljulait ir taip pat poną Muisą kokie bus kiti mūsų pranešėjai. Thank you very much uh, for. Labai ačiū už uh, užduotus klausimus ir atsakymus. Diskusija vyksta labai įdomiai. užduodami labai subtilus klausimai, galbūt daugiau informacijos išgirsime iš kitų pranešėjų, ponė Kersti Kaljulait, Europos audito rūmų narė, puikiai pažįstama mūsų komitetui, jums teiksime žodį 10 minučių. Ir būtų įdomu išgirsti mintis, jūsų mintis dėl audito rūmų įgaliojimų. Ačiū pirmininkė, gerbėmi komiteto nariai ir svečiai, ačiū už galimybę nešti savo indėlį į šį svarbų klausimą, statant savo mintis dėl audito rūmų įgaliojimų ir, ir dėl uh, patikinimo pareiškimų. Mes, ačiū, e, aš nepasiūlysiu konkrečių e, sprendimų, kadangi nuo šios kalbos parengimo jau baigėsi ištisas biudžeto vykdymo patvirtinimo ciklas. Audito rūmai privalo uh, atlikti savo kaip nepriklausomos audito institucijos vaidmenį ir remiantis dabar galiojančiomis e, teisinėmis nuostatomis galime išvelgti nemažai veiksmų laisvės audito rūmų veikloje, siekiant užtikrinti tiek tarptautinio audito standartų laikymasi, tiek ir siūlyti e, naujų pokyčių. Viskas priklauso nuo mūsų įgaliojimų interpretavimo mūsų įgaliojimų stipriosios pusės e, gali būti įvertintos e, pagal mūsų e, veiklos produktus. Vienas iš jų yra patikinimo pareiškimas dėl ES lėšų panaudojimo. Noriu pabrėžti, kad būtent dėl sutartie patikinimo pareiškimo apibrėžimo audito rūmai gali tinkamai atlikti savo veiklą, rengdami specialiasias ataskaitas, kuriuose atliekamas dėmesys į svarbiausias temas interesuotiems subjektams ir į sritis, kuriuose kyla didžiausios grėsmės. Taip pat e, rūmai gali teikti savo pasiūlymus dėl finansinių taisyklių peržiūros ir naujovių. Tokiu būdu suinteresuoti subjektai gali vertinti rūmų vaidmenį ir tai, kaip jis laikosi savo įgaliojimu ir įsipareigojimu. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į šiuo metu rūmams kylančias grėsmės ir iššūkius arba ateityje kilsiančias. Kaip paminėjo ponas Kaldeiras savo kalboje, rūmai turi pasitelkti visų, nu, Europos Sąjunga turi pasitelkti daugiau ne finansinių priemonių siekdami savo tikslų ir e, daugiau dėmesio skirti tarp vyriausybinėms veiksmams, e, vertinant lėšų panaudojimą ne pagal sutarties e, nuostatas. Taip pat užtikrinti geresnį atskaitomumą. Norėčiau grįžti dabar prie svarbiausių mūsų e, veiklos sričių arba priemonių, tai yra patikimumo patik pareiškimo. Kiekvienais metais e, DAS yra e, rengiamas užtikrinant tinkamų lėšų panaudojimo ir valdymo patvirtinimą. Ši praktika buvo pradėta taikyti dešimtajame dešimtmetyje, tačiau laikui bėgant rūmai e, suprato, kad siekiant pagerinti padėtį, reikia atskiruose biudžeto vykdymo pateikimo srityse suteikti tikslesnės informacijos ir e, ta išvada buvo padaryta dėl to, kad ES biudžeto lėšos buvo naudojamos vis didesnėme skaičiu ES politikos sričių, todėl buvo e, rengiamos specialios ataskaitos, kurios buvo viešai skelbiamos kartu su statistiniais e, duomenimis. 2011 metais žemės ūkio, kaimo plėtros, regioninės politikos srity, srityse, taip pat energetikos, transporto, užimtumo, socialinių reikalų srityje bus, e, yra rengiamos, tiksliau 2011 metais e, metinio pranešime buvo šiose srityse, apie šias sritis suteik, pateikta daugiau informacijos, išskiriant atskiras dalis, kuriuose pasitaiko daugiausiai pažeidimų ir klaidų. Taip pat e, atkreipimas dėmesys į tas rytis, kuriuose pažydimų pasitaiko mažiausiai, išskiriant skirtingas lėšų panaudojimo sritis pagal e, geografinius ir kitus kriterijus. Tas yra metinis e, lėšų struktūros panaudojimo rodiklis E, todėl e, visišką patikinimo pareiškimą arba galutinį galime paskelbti tik tai finansinio e, ciklo pabaigoje. Todėl dažniausiai patikinimo pareiškimas yra pateikiamas naujos daugiametės finansinės programos pradžioje už praeitą laikotarpį, pavyzdžiui, 11 metais buvo pateiktas atitinkamas patikimumo, parengtas patikinimo pareiškimas už 2000-2006 metus. Todėl mes turime stengtis tą daugiamečių e, išlaidų sistemą įvertinti greičiau. Būtent tuo tikslu yra rengiamos specialios atitikties hm, ataskaitos. Būtim, būtina visuomet pasitelkti laiku tam tikrus pakeitimus kuriais būtų atsižvelgiama į finansinio valdymo pokyčius ir į suinteresuotų subjektų lūkesčius. Noriu pabrėžti dar vieną labai svarbų aspektą susijusi su mūsų įgaliojimais. Dito rūmai e, pateikė savo nuomonę ir e, vertinimą susijusi su ES lėšų panaudojimo kokybė. E, kadangi taip pat audituojame ir komisiją. Ir e, komisija pagal statys nuostatus privalo užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įgaliojimų. Todėl e, audito rūmai negali teikti nuomonių dėl skirų valstybių narių. Kita vertus, galbūt galėtume pasvarstyti galimybę parengti atskiras metinės ataskaitas pagal atskiras politikos sritis arba pasitelkti tam tikrą e, daugiametį rotacinį požiūrį, e, pagal kurį būtų kiekvienais e, metais vertinamos skirtingos sritis. Reikia nepamiršti veiksmingumo, efektyvumo ir taupumo principų. Kiekvienų lygmenių reikia užtikrinti uh, atitinkamą atitikti galiojančiams e, taisyklėms ir reikalavimams. Rūmų atliekami auditai yra grindžiami labai aiškiai nustatytais iš ankstiniais finansavimo kriterijais ir jei šie kriterijai orientuoti į rezultatus, tai e, tuomet ir uh, rūmų veiklą būtų galima orientuoti, tai yra iš, išmatuoti ir vertinti pagal pasiekiamus rezultatus. Tačiau kita vertus, e, reikia kelti klausimą, ar e, yra užsibrėžiami tinkami tikslai gyveninant įvairias programas. Todėl e, ir vertinimas gali būti skirtingo pobūdžio. <clears throat> Taigi, priklausomai nuo to, kokie kriterijai ir principai pasitelkiami, gali būti, galime sulaukti atitinkamo savo darbo vertinimo. Generaliniai direktoratai renkia tam tikrus reikalavimus, pagal kuriuos yra savo ruoštų rengiamos metinės ataskaitos ir reikia kelti klausimą, ar tie kriterijai yra tinkami. Todėl galbūt verta buvo įtraukti atskirą skyrių susijusi su rezultatais grindžiamais veiklos vertinimais 2010 metų metinėje ataskaitoje. Auditorumai yra nepriklausoma E, išorinė auditavimo institucija. E, tačiau e, mes turime bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis, kurios galbūt savo veiklą grindžia šiek tiek kitais, labiau politiniais principais. <clears throat> Mūsų dabartiniai įgaliojimai jais e, apibrėžiama e, rūmų e, sukūrimo pridėtinė vertė, prisidant ir gyvendinant prie finansinio valdymo. Ačiū uždėmesi. Ačiū poniai. Kaljų Lait už jos pranešimą dabar suteiksiu žodį ponui Žiulmys, kuris yra vienas iš ilgiausiai dirbančių arba buvusių komiteto narių. Jis e, nuo 25 metų dirbo pasaulio banke, nuo 2001 iki 2004 metų dirbo Europos komisijoje generaliniu direktoriumi atsakingu šaudito klausimus. E, ponas Muis pristatys e, savo komentarus dėl buvusių intervencijų ir auditorumų ateities uždavinių. Taigi jums suteikiamas žodis. Say, probably... Pone pirmininkai, gerbiami parlamento nariai, sveikinuosi su visais. Dar ir prieš dešimt metų buvo man privilegija kreiptis į jūs, e, kai dirbo 2001-2004 metais audito rūmuose ir mes tikrai palaikėm labai konstruktyvius ryšius. Ir neretai būdavo klausima mūsų, ar audito rūmų nariai supranta, kad jie yra auditoriai, o ne e, atvirkščiai, kad juos kas nors audituoja. Jeigu pažvelgsime į šį klausimą 360 laipsnių kampu, suprasime, kad nuolat reikia kelti klausimą dėl pagrindinių šioje procedūroje dalyvaujančių institucijų. Ir auditorumai be abejo visą laiką dirbo šio komiteto um, labui, bet taip pat ir, ir visos ES labui. Ir aš dabar tik keletą dalykų svarbiausių paminėsiu atsižvelgdamas į tai, kas jau buvo pasakyta šiandieną, nes matau, jog iš diskusijos išryškėja vienas paprastas dalykas. Komitetas e, tikrai labai ambicingą temą ėmėsi nagrinėti šių klausimų metu. Ir reikia pasakyti, kad mandatas numato šiek tiek veiksmų laisvės. Ir jeigu tik tą leidžia aplinkybės, e, ištekliai padaryti, tuomet um, tas ir yra daroma. Reikia visuomet aiškiai apsibriežti tą veiksmų laisvę ir pokyčio ateitie galimybės. Ir daugelis pranešėjų ir taip pat parlamento narių kalbėdami leido suprasti, kad e, siekia tam tikrų pokyčių šioje institucijoje. Nes mes taip dažnai kalbama, kalbame apie teisėtumo e, principą, apie reguliarumo principą ir kitus ir galbūt e, būtų galima ir, ir šiame komitete dar pakalbėti apie įvairesnių sričių susijimą tarpusavyje. Yra audito netgi komitetas ar, ar biudžeto kontrolės komitetas, kuris vien tik tai tiesais klausimais dirba reguliarumo ir, ir teisėtumo klausimus nagrinėja, pavyzdžiui, JAV, taip yra, kur šiuo metu gyvenu. Ir visuomet yra prašoma vis daugiau detalių pateikti. Bet ne viskas yra įmanoma, turint galvoje biudžeto apribojimus. Daugelis komitetų, nagrinėjančių kitas politikos kryptis, nebūtinai gali atlikti šį vaidmenį. Nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio sritis, e, aplinkos sauga ar, ar struktūriniai fondai, kurios, būtų, kurios nagrinėtų tas komitetas. Nesakau, kad tie komitetai nėra suinteresuoti veiksmingumu įvairių procedūrų, bet e, jums tas rūpi dar labiau. Ir jeigu kalbame apie auditorumų prioritetus, negalite kaltinti auditorumų, pavyzdžiui, dėl to, kad nebūtinai yra kalbama gal ar užseimama tais pačiais svarbiausiais dalykais, pačiomis svarbiausiamis užduotimis. Nes kartais reikia situaciją užbėgti už akių ir, ir įspėti apie galimus įvykius prognozuojamus. Ir dabar kalbame apie audito rūmų vaidmens ar misijos išplėtimą. Bet nenorime padidinti biudžeto. Ir turint galvoje šį kontekstą, reikia galvoti apie tą veiksmų laisvę kur nors kitur. Ir tada kyla klausimas, ar iš tiesų tas požiūris vis dar tinkamas. Nekalbėsiu čia apie pačią metodologiją, apie įvairius veiksnius su DAS metodologija susijusius, nes man atrodo, kad praeitie DAS sistema tikrai puikiai veikė, bet taip pat manau, kad e, dabar jau ta sistema attarnavo, paseno ir galima jau dabar pasakyti, kaip atrodys DAS sistema po penkerių metų laikotarpio. Ir klaidų kiekiui padidėjus netgi dvigubai vis tiek e, nekažin kas bus pasiekta DAS sistemos kontekste. Todėl reiktų restruktūrizuoti DAS sistemą, taip kad ji galėtų veikti sklandžiai ir suteiktų auditorumams e, galimybę atkreipti dėmesį ir kai kurias kitas jam rūpimas rytis. Aš čia sėdžiu kaip mokesčių mokėtojas tiesiog ir kalbu jums, nes dabar jau tikrai galiu savo tą leisti. Mokesčių mokėtojams labai retai leidžiama kur nors pasisakyti ir jie retai išgirstami. Tada aš jiems atstovauju. Ir klausimas, kurį turėtumėm kelti, yra, ar nereikėtų dar nuodugniau apsvarstyti to, ko mes tikimės iš audito rūmų, šio misijos. Ir į kokias detalės turėtumėm kreipti dėmesį, nes su tuo susiję daug opių klausimų. Aišku, nereikėtų nebekreipti dėmesio į, į sukčiavimo aspektus, į e, klaidų lygį ir taip toliau ir panašiai. Bet vis dėlto, man atrodo, yra daug svarbesnių dalykų, kuriais galėtų užsimti auditorumai, pavyzdžiui, žemės ūkio politikos um, peržiūra ir auditas. Neretai susidaro įspūdis, kad nebūtinai pritarėme tam, kas, kas yra daroma ES lygiu, turint galvoje biudžetinius apribojimus griežtus. Ir daugal, daugam tai kelia pasipiktinimą. Ir aš net anksčiau pasisakydamas ar šitamas straipsnius minėdavau tą faktą, kad reikėtų kreipti dėmesį ir į kitus dalykus. Nes, nes kiek bankų yra, pavyzdžiui, atsakingi už, už, už metinį biudžetą, už jos formavimą. Ka, ką čia galėtumėm pasiekti? Aš tik pavyzdį pateikiu. Ir nebūtinai tai galėtų būti žemės ūkis, paminėkim sanglaudos, pavyzdžiui, sritį. galvojant apie mandatą, tikrai galima būtų dirbti dar veiksmingiau ir prisimti žymiai daugiau politinės rizikos. Taip pat savo pateikto informaciją argumentuoju už tai, kad auditoriai, auditorumų nariai būtų galėję prognozuoti tą sisteminę riziką kuris sukėlė dabartinę krizę. Privataus sektoriaus finansų krizę galėjo prognozuoti ir taip pat e, dėl to kilusią valstybės skolos krizę. Jeigu norime audito rūmų nariams suteikti laisvę tą daryti, tuomet reikia galvoti apie Europos audito rūmų narių skaičių. Turint jų dešimt jau pakankamai užduočių galima būtų tinkamai vykdyti. Ir galbūt jūs sakysite, kad štai yra jau sisteminė rizika vertinanti valdyba ir yra daugybė agentūrų, institucijų tą darančių, bet net ir turint galvoje ECB. Vis dėlto tos institucijos yra ir problemos dalis, nebūtinai sprendimo dalis. Todėl labai sunku rasti tinkamą sprendimą ir, ir lengva apkaltinti įvairių problemų sukelimu tas institucijas. Ir svarbu, kad Europos audito rūmai atsiribotų nuo šių visų dalykų. JAV, pavyzdžiui, audito rūmai net nebuvo oficialiai pakviesti kongreso um, vertinti kai kurių sričių. Buvo paprašyta atsiriboti nuo, nuo centrinio banko veiklos. Taigi ne vien tik tai į plotį galima plėsti užduočių sritį ar kompetencijos sritį auditorumų, bet reikėtų galvoti apie veiksmingumo didesnį užtikrinimą, apie analizę gilesnę pačios finansų architektūros dabar sukurtos. Nes bankų krizė, finansų krizė buvo susijusi su didžiulėmis, didžiulėmis juodom, juodomis kilėmis susidariusiomis sistemoje ir žmonės tiesiog nebesuprasdavo, kas vyksta. Todėl reikėtų pašalinti tuos nepriklausomus veiksnius ir vertinti juos atskirai, kalbant, visos, kalbant apie visos sistemos veikimą. Ir čia, mano nuomonė, smarkiausiai nukrypsta gal nuo kitų asmenų, aš manau, kad reikėtų pakeisti valdybos principus, kurie dabar galioja auditorumuose, nes galime dirbti tikrai veiksmingiau. Ir siūlomi pakeitimai, kuriuos yra pateikę mano, mano buvę kolegos, pavyzdžiui, yra tikrai labai naudingi, bet e, galėtų būti naudingesni ir dar reikėtų juos peržiūrėti gal ne taip radikaliai reikėtų viską tą daryti, kaip siūlo ponas Karlsonas, bet griežtesnio požiūrio vis dėlto reikia. Audito rūmai yra visų pirma profesionali institucija ir joje atstovaujamas, atstovaujama visa Europos Sąjunga, visa jos geografija ir galima būtų kelti klausimą dėl to, ar iš tiesų, pavyzdžiui, vežtumėte taisyti savo automobilį į um, servisą, kuriame dirba būtinai 27 valstybių narių atstovai. Ar būtinai tai turėtų būti ligoninė, kurioje dirba privaloma tvarka, tvarka 27 valstybių narių gydytojai. O pavyzdžiui, jeigu pagalvosim apie futbolą, apie nacionalinę komandą futbolo, Ar iš tiesų norėtumėt, kad, kad būtinai uh, ją sudarytų 11 žaidėjų iš, pavyzdžiui, pačių didžiausių, svarbiausių miestų Europos? Ir atsakymas tikriausiai būtų veikiau ne iš šios visus klausimus. Dėl to manau, kad laikas keistis. Ir buvo, aišku, tam tikriems pokyčiams e, istorinių sumetimų anksčiau, jie yra suprantami, Ir apie kai kurios dalykus jau Jonas Karsonas kalbėjo išsamei. Na, o dar viena mintis dėl DA sistemos pertvarkymo. Tikiuosi, kad parlamentas nepaleis iš akių šio klausimo. 2005 metais jau buvo reikalauta nacionalinių valstybių narių patikinimo pareiškimų. Ir valstybės narės vis dar nepasiryžusios mm, patvirtinti savo teikiamų rodiklių ir tai iš tikrųjų gali sukelti tik juoką, galvojant apie visos sistemos veikimą tinkamą. Net ir mano šalyje, ar taip pat Junktinėje karalystėje, kurią galima būtų laikyti pradininkė tos sistemos, nėra tinkama atsiskaitama už, už pajamas. Jeigu audituojamas asmuo ar institucija nori taip pat pasisakyti, turėtų būti ta galimybė sudaryta. Bet galbūt ne visiems dešimčiai tūkstančių audituojamų objektų. Pirmininkė, manau, baigsiu ties šią vietą ir, ir leisiu parlamento nariams užduoti savo klausimus ir bandysiu sureaguoti dar papildomai. Ačiū. Ačiū taip pat ir už tai, kad paminėjote ir futbolą, netrukus vyks Europos futbolo čempionatas. Ir iš tiesų reikėtų pagalvoti, ar formuodami futbolo komandą tokiais principais pasiektumėm reikiamą rezultatą pavyzdžiui, trečdalis Vokietijos nacionalinės komandos narių yra kilę iš Bavarijos regiono, iš Müncheno. Ir įdomu, kai būtų, jeigu trečdalis būtų kilę iš Švedijos ar iš, iš kur kitur. Įdomu, kaip tada mums klostytųsi čempionatas. Taigi dabar paskutinis klausimų atsakymų raundas. Ir pirmiausiai suteiksime žodį ir vėl pranešėjai poniai Inesa Jelesender. Taip pat matau Inge Greslė, norėtų pasisakyti ponas Balčytis ir ponas Mulderis. Prašom, Ines. Kadangi laiko trūksta, visų prašyčiau kalbėti trumpai. Eh, Aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už visą čia išsakytą informaciją. Na, ponia Kailė, visada gali prie mūsų komiteto darbo prisijungti. Na, o dabar iš karto norėčiau porą klausimų užduoti. Kaip Jūs sakote, egzistuoja ne vien tik tai DAS. Yra ir kitų dalykų, bet ko gero kitam ciklui, kitam etapui reikės DAS. Uh, naudoti. Ir labai gerai, kad jūs e, bandote atsiriboti nuo DAS, nuo to patikinimo pareiškimo ir bandote pažiūrėti, kokios būtų kitos alternatyvos ir veiksmingos alternatyvos. Nes dabar bent jau tokius klausimus mums kelia Europos piliečiai. Mūsų klausia, kas gaunama investuojant Europos, investuojant Europos lėšas. Kaip, fond, su, kaip su tais fondų pinigais, ar jie tinkamai panaudojami? Ir ar be DAS, be patikinimo pareiškimo dar kažkas būtų, ką galima būtų naudoti. Na ir dar yra ta vadinamo šešėlinė zona. Būtent tie yra. Svarbiausi klausimai, kurie neramina europiečius. Na, galbūt kažkas mano, kad aš neteisi, bet juk yra dar investicijų graža. Štai, pavyzdžiui, vieną eurą investavus pietinėse valstybėse gaunama kažkokia tai graža. E, šiaurinėse valstybėse taip pat yra, nuolat yra gaunama investicijų graža. Ar jūs manote, kad vieną dieną auditorumai kalbės apie investicijų gražą. Ar kada nors audito rūmai kalbės ne vien tik tai apie tinkamą lėšų panaudojimą, ar bus vieną dieną prabilta ir apie investicijų gražą? Na ir dabar, ponė Mes, jūs kalbėjote apie 27 mechanikus servise. Pone Petruškevičiane sakė, Ji yra iš Pricewaterhouse. Ir iš Pricewaterhouse Cooper ir, kaip kad pane Petruškevičianė sakė, labai puikiai tos gausios komandos dirba. Įdomu būtų galbūt pasižiūrėti, kaip, struktūruojama, kaip struktūruojamos yra tos komandos, kaip darbas organizuojamas. Kiekviena iš 27 valstybių narių siunčia geriausius kandidatus ir dabar tie kandidatai, ekspertai turi bandyti dirbti kartu. Bet buvo ir tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, audito ekspertai, kai kurie susti neturėjo jokios politinės patirties ir apskritai jokio politinio supratimo. Mes žinome, kad nepaisant visų patikinimo pareiškimų buvo ir skandalų, nes ne visada tas patvirtinimas yra patik kartais ministro parašo nepatinka, reikia žengti toliau negu kad nacionalinis sertifikavimas, nacionalinis tvirtinimas. Kartais, tas pat, kartais e, net ir pasirašius dokumentus, uždėjus svarbaus asmens sąrašą, e, kilo įvairiausių skandalų, nes kartais tas sertifikavimas, tvirtinimas parašais e, realiai neatspindi situacijos. Pone Greslė, man šiek tiek keista, kad e, daug dėmesio skirime 27 auditorumų nariams, Vokietijos auditorumai turi daugiau nei 50 narių ir tai nekelia problemų. Ir net ir e, toje srityje galėčiau pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti veiklą. E, todėl visiškai dėl šio klausimo nesu pasirengusi E, čia leistis į diskusijas dėl Elgesio kodekso, dėl vidaus taisyklių pakeitimo. E, manau, kad patys audito rūmai turėtų apsispręsti savo viduje dėl savo vaidmens, dėl savo narių vaidmens ir e, siekti tą vaidmenį geriausiai atlikti. Taigi noriu pirmiausiai paklausti, ar esama tokio vidaus suvokimo. Pone Skailainė noriu klausti. Kaljulait. E, ponas Nuisas kalbėdamas apie didėjantį klaidų e, skaičių, pažeidimų skaičių ir e, to proceso poveikį struktūrinių fondų lėšų panaudojimo srityje 12 procentų padidėjo pažeidimų atveju, jeigu būtų 20 procentų, e, lyginant su 2004 metų 12 procentų, niekam tai nebūtų įdomu. Ir dažnai pasitelkiant labai savavališkus tokius metodus bandoma e, sumažinti, sušvelninti tų pažeidimų poveikį e, Taigi reikia kelti klausimą, kaip rimtai mes vertiname biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, patikinimo pareiškimo rengimą ir, ir paskelbimą. Manau, kad e, šiuo metu beveik pasiekime tam tikrą lūžio tašką. Vokietijoje 1 procentas bendro nacionalinio produkto pervedama į Briuselį. Ir e, tas vienas procentas bendrame Vokietijos e, ekonomikos apimčių kontekste nėra vertinamas rimtai, teigiama, kad atiduokime tą vieną procentą ir mums neįdomu, kas su juo būtų daroma. Tačiau vertinant likščiolinę audito rūmų veiklą, kyla didelis e, susirūpinimas dėl nepakankamo e, nuoseklumo, pavyzdžiui, Graikijos atveju, kuomet lėšos buvo švaistamos 30 metų ir niekas netkreipė dėmesio į tai. Ispanija gavo nuo 89 metų 170 milijardų eurų struktūrinių fondų lėšų ir neaišku, kaip tos lėšos buvo panaudojamos. Čia reikia kalbėti apie plataus masto katastrofą. Šios katastrofos kontekste įvertinti audito rūmų vaidmenį. Aš, tarp kitko, esu pasirengusi ir pati prisijimti savo kalties dalę, dalį. Ir ateityje esu pasirengusi tą daryti, tačiau kėla klausimas, ar mes ir toliau taip elgsimės. Jeigu vien tik tai kalbėsime, tai niekas nuo to nepasikeis. Turime imtis realių veiksmų. Ačiū, kolega Balčytis dabar. Taip, iš tikrųjų noriu padėkoti visiems pranešėjim ir iniciatoriai, mano kolegijai, už gana tokį įdomą diskusiją, kuri šiandieną čia išsivystė. Visiškai nebuvau nusiteikęs čia aktyviai dalyvauti, tiesiog taip galvojau, kad bus patogiau, bet šiandien išriškėjo keletą tikrai turbūt pagrindinių tokių dalykų, kad mes biudžeto kontrolės komitetas kaip politinė institucija, čia e, mano kolega Kalfinas paminėjo, Kaip politinė institucija, kuri įvertinam ir iš tikrųjų turim peržiūrėti krūvas dokumentų, krūvas įvairių skaičių, mes nebegalim susitvarkyti su ta informacijos gausa, todėl kad nėra nustatytos vieningos sistemos. <clears throat> E, gerbiama e, Fiol, aš atsiprašau, Flizot, e, paminėjo apie tam tikrą problemą egzistuojančią auditų rūmose dėl informacinių technologijų išvystymo. Tikrai galiu atsakingai pareikšti, kad visose valstybėse, tiek Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, veikia visiškai skirtingos informacinės sistemos ir duomenų surinkimo principai. Ir todėl mes šiandieną iš tikrųjų daug ko nežinome ir matyt ilgą dar laikotarpį negalėsime suprasti ir žinoti, o ką daro tose valstybėse ne tik tais e, tos institucijos, kurios leidžia pinigus, bet ir ypatingai tos institucijos, kurios turi kontroliuoti. Aš taip pat e, susidariau įvaizdį ir vaizdą, kad reikia perėti prie tam tikrų struktūrinių pakeitimų. Taip, yra 27 atstovai ir liktais jie nieko čia mums blogo nedaro, tačiau jie kiekvienas taip pat yra suinteresuotas ginti savo valstybės interesus, todėl kad po šešių metų reikės tikėtis pratesti sutartį, ar ne, Jeigu nebus pratesta, reikės atgal grįžti į darbo biržą ir daugelį kitų dalykų. Tai yra natūralūs dalykai. Man tai kažkaip atrodo, kad tikrai turėtų būti pastovi veikianti specialistų, labai aukšto lygio specialistų komanda. Kaip ten bus vadinamas, ar generalinis auditorius, ar kažkaip kitaip. Turėtų būti matomai ir ta taip vadinama 27 valstybių valdyba, kuri analizuotų ne tik tais atskirų ES institucijų. Ir e, ES pinigų panaudojimo klausimą, bet galbūt ateityje galėtų vertinti ir kiekvienos valstybės audito institucijos veiklą savo valstybėje, savo šalyje. Taip mes galėtumėm sukurti vieningą sistemą ir nesidubliuoti. Dabar mes turime finansinės apsaugos uh, ataskaitą, visi svarstom visą savaitę, turim Olafo ataskaitą, vėl savaitę svarstom, po to ateina žemės ūkio srities ataskaitos, vėl svarstom sanglaudą ir taip toliau. Ir mes esam tikrai didelėje problemoje, kad su ta apimtim artimiausių metų nesus, ne, galim nebesusidoroti. Todėl tikrai aš manau, kad audito rūmai, kaip ir kolegė Gressler paminėjo, turi patys pasakyti, kaip jie mato savo poziciją, perspektyvą, o mes turbūt turim pradėti rašyti sąrašą, dėl ko mes esam nepatenkinti, nes aš pats esu dirbęs eilę metų, gal dešimtmečių šitoje srityje ir nuo to, kaip tu pateikė lenteles, labai didelė dalimi gali arba nubausti, arba išteisinti. Čia yra kiekvieno gero finansinio specialisto reikalas. Todėl tikrai, kaip yra pateikta informacija, ateityje ji turėtų būti žymiai labiau koncentruota ir labiau suprantama iš vienos arba dviejų lentelių. Ačiū labai. Thank you, colleague Balsitis, colleague and Mulder. Thank you, uh, Chairman. To my regret, I had an... Kolegai Balšyčiui, ačiū dabar kolega Mulderis. Uh, ačiū, ponia pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad negalėjau dalyvauti pirmoje diskusijos dalyje, nes dalyvavau biudžeto komiteto posėdėje, bet vis dėlto ponios Kalgiulėt pranešimą išklausiau labai susidomėjęs Tikrai labai vertinu Europos audito rūmų narių darbą. Manau, kad jie dirba labai svarbu mm, darbą ir aš tikrai daug ko iš jo pasimokiau. Tik e, reikia turėti galvoje tai, kad po 94 metų niekuomet nebuvo pateikta teigiama DAS ataskaita. Kai kas jau kvestionuoja apskritai naudingumą tos sistemos, bet e, sutartyje tas numatyta, toks principas ir kaip biudžeto kontrolės komitetas turime pasirūpinti tuo, kad komisija būtų paraginta vadovautis auditorumų rekomendacija ir teikti teigiamą das. Iš tikrųjų, naudojomės visomis galimybėmis tą padaryti, bet rezultato vis dar nepasiekė. Matau būtent čia problemą. Pone Meus. Be abejo, suprantame tą mintį dėl nacionalinių um, patikinimo pareiškimų. 2003 metais buvo pareikšta ta mintis ir aš taip pat dalyvavau teikiant pateikimą atitinkamą, pakeitimą atitinkamą. Norėjome įtraukti tai tarp institucinį sustarimą, iškilo tam tikrų problemų, bet tiek valstybės narės, tiek komisija labai atsainiai žvelgia į tą klausimą, nepritarė tokiai praktikai ir niekuomet nesupratau kodėl. Nes aiškiai trūksta demokratinių principų taikymo, jeigu 80 procentų lėšų yra išleidžiama valstybėse narėse, o už jas nereikia atsiskaityti nacionalinėms institucijoms. Tai prieštarauja bet, kokiems, e, bet kokiam demokratijos supratimui adekvačiam. Nes e, jeigu deklaracija yra pateikiama ir matoma, kad e, ji yra pateikta klaidinga, tuomet būtinai privaloma už tai atsiskaityti, taip yra paprastai visur. Tarp institucinis sustarimas numatė iš tikrųjų, kad um, viskas būtų viešinama, tik uh, gal net trečiosiams šalims. Tikriausiai suprantate, kad aš galėčiau iš to tik pasijuokti. Kelia šypsena toksai principas, na ir žiūrėsime, kaip toliau klostysis, klostysis diskusijos su komisija ir su valstybėmis narėmis. Na, bet kaip ten bebūtų, e, pasigėdau dar taip pat pranešėjų kalbančių apie tuos sunkius laikus, kuriuos dabar patiria Europa ir nebuvo kalbama apie tai, kaip reikėtų tikrinti tų didžiulių lėšų panaudojimą. Nes sumos yra tikrai didžiulės ir sudaro netgi vos nedaugiau negu dabartinis septyniarių metų finansinio programavimo laikotarpio biudžetas apima. Ir matyti, nei auditorumai, nei, nei bet kuris parlamentas atskirai negalėtų sukontroliuoti tokio didžiulio milžiniško lėšų kiekio panaudojimo tinkamo. Dėl to yra labai apmaudu liūdna. Ir 60 milijardų štai skiriame iš ES biudžeto Bet parlamentinės kontrolės čia ne, nematyti ir, ir ją matyt vargu ar bus įmanoma užtikrinti. Tai yra, man atrodo, vienas iš iššūkių, kurias būtinai reikės spręsti kiek įmanoma greičiau. Ačiū visiems už tikrai gan sudėtingus klausimus. Jeigu niekas daugiai, daugiau skubiai nenorėtų pasisakyti, apsigalvojęs, tuomet baigėme šį klausimų raundą ir suteiksime progą pranešėjams atsisak... pasisakyti, hmm, pateikti savo baigiamasias pastabas, o paskui jau teiksime taip pat žodį ir pranešėjai jos baigiamajam žodžiui. Labai tikiuosi, kad laikysitės numatytų laiko apribojimų. Pone Kaliulėt, pirmiausia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad pavyks apsiriboti penkiomis minutėmis, nes e, reikia pasakyti, kad ponios Ajelė Sender ir ponios Greslė klausimai yra panašus, mano atsakymas yra beveik tas pats. Mes tikrai dūstame iš tikrųjų galvodami apie užduočių kiekį būsimam sanglaudos fondo panaudojimo laikotarpiui. Pavyzdžiui, yra kalbam, būsimo sanglaudos fondo panaudojimo e, kontekste yra, pavyzdžiui, kalbama ir apie mokyklų rėmimą, ir apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą kaip tam tikrą paketą. Ir vienas iš pagrindinių klausimų būtų, ar pavyko įvykdyti reformą ar ne. Ir lėšos bus skiriamos pagal tai, ar reforma pavyko ar ne. Ir tuomet nebebus tai klausimas susijęs su, ta, su to 20 procentų klaidų lygiu, kuris niekam nerūpi. Ne, klausimas bus labai pras, paprastas. Pavyzdžiui, Estija bus gavusi lėšų vykdyti reformą ir paskui viskas bus vertinama pagal tai, ar reforma pavyko ar ne, ji buvo įgyvendinta ar ne. Pagal tai bus vertinamas rezultatas, tai bus tinkamumo kriterijus. Manau, ir jūs turėtume dar suvaidinti lemiamą vaidmenį tam, kad ta senoji sistema neuždustų įvedant naują jas reikia kaip, na, kaip įmanoma sklandžiau suderinti ir iššūkis tikrai nemažas. Taip pat dar norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kam tas tikslumas, jeigu yra teikiama ataskaita dėl biudžeto vykdymo patvirtimo. Pavyzdžiui, 2004 metais mes nepateikėme visų statistinių rodiklių ir tada buvo argumentuojama tuo, ne va tai yra tiesiog tam tikrą atlieka, profesiją atliekančio asmens nuomonė, nieko nepagrįsta, bet mes visuomet vadovaujamės tam tikrą metodologiją ir tam tikrais rezultatais gautais. Nėra iš tikrųjų jokių įrodymų, galima sakyti taip, kad viskas paremta tiksliais, griežtais statistiniais e, duomenimis. Bet aš manau, kad galime plaukti pasroviui tiesiog ir įvertinti tinkamumo, remtinumo kriterijus. Jeigu reikės atspindėti kelias sistemas, tuomet e, kils grėsmė auditorumų veiklai. Iš tiesų, yra taip, kad ne visose valstybėse narėse apskaitos sistemos yra tokios, kad būtų galima pateikti laiku reikiamus duomenis, net kai to prašoma, prašoma pavyzdžiui, Sanglaudos fondo kontekste. Tai taip pat reiškia, kad rūmai privalo dar atlikti papildomą darbą, rinktami e, įvairius duomenis, kuriais galėtų remti savo darbę. Iš tikrųjų, valstybės narės turėtų tuos duomenis pateikti. Ir sustiprinus veiklą šiose srityse, jau iš tikrųjų būtų nemažai pastarnauta auditorumų sklandžios veiklos labui. Tiesiog dabar yra situacija tokia, kad e, visų tų dalykų nesame pasiekę. Ačiū, ponia Kajulait. Ačiū už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Ir dabar žodis kitiems pranešėjams, jeigu jie dar taip pat norėtų pasisakyti, ponas Mojus, prašom. Ačiū, aš taip pat, manau, staupysiu laiko, kadangi klausimai buvo gana konkretus dėl stabilumo mechanizmo. Vašingtonai sklando gandas, kad yra galvojama ir apie tam tikrą valdybą penkių asmenų iš aukščiausių nacionalinio audito institucijų, taip pat ir iš audito rūmų būtų atstovas lyg skiriamas, taip kalbama, nežinau ar tai bus, bet ką girdžiu Vašingtone yra būtent tai, kad kol kas dar nėra viskas aišku ir kad bus vėliau, vėliau galvojama apie tą klausimą. Su kuo dar pasiginčičiau, gal tai yra su tuo faktu, kad DAS yra paminėta sutartyje. Ne visai taip sutartis buvo pirmiausia suformuoluota, vėliau atsirado DAS sistema. Ir DAS yra tik vienas būdas aiškinti sutartį. Jeigu pasigilinsim į tekstą, manau, pamatysime visi, kad ten yra kalbama apie nuomonės pateikimą ir apie neišvengiamą būtinybę tą daryti. Bet kalbant tiesiai šviesiai, nemanau, kad DAS yra uh, E, teisiškai privalomas elementas numatytas sutartyje. Nematau teksto vietų tai pasakančių. Viskas priklauso nuo to, kaip skaitysite sutartį, kaip aiškinsite tas nuostatas. Dėl darbo krūvio tai visiškai sutinku su tuo, kad informacijos kiek yra milžiniški, juos reikia apdaroti. Čia nėra ką ir kalbėti. Ir dar, ponė Lesandra, nemanau, kad nacionalinės deklaracijos galėtų pakeisti auditus nacionalinius. Tai yra tik tai papildomas galbūt elementas, bet tikrai nepakeičiantis elementas. Ir tikiuosi teisingai supratau ir parlamento požiūrį, einantį būtent tą linkmę. Ačiū. Mūsų pranešėjams klausia, ar dar bus norinčių pasisakyti mūsų svečių. Gal kas nors turit kokiu nors baigiamųjų pastabų, ne? Tuomet ačiū ir žodis auditorumų pirmininkui Kaldeira. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už galimybę šią popietę pabendrauti su komiteto nariais. Noriu padėkoti už atvirą apsikeitimą nuomonėmis. Jis bus abipusiai naudingas. Noriu pratesti ponios Ajalas Sender mintį apie tai, kad gyvenimas po das nesibaigia. Iš tiesų yra taip. Viena iš didžiausių problemų, kurią turėsime kartu išspręsti, yra susijusi su metinėmis auditorumų ataskaitomis, nes tai yra platesnio masto patikinimo pareiškimas. Mes siekime suteikti jums daugiau informacijos apie pasiekiamus rezultatus. Norime kartu su jumis pamastyti apie tai, koks turėtų būti metinių ataskaitų turinys, kuris e, būtų atitinkamai svarbus jūsų institucijų, jūsų komitetui. Savame suprantama, kad e, reikia metinius patikinimo pareiškimus parengti, tačiau DAS turi būti rengiamas atsižvelgiant į finansinių valdymų struktūrų pokyčius, jeigu bus patvirtintas naujasis finansinio valdymo reglamentas, e, dar reikia palaukti jo galutinės redakcijos, tuomet atskaitomybės ir patikinimo e, grandinė nuo valstybių narių iki komisijos bus susijusi su e, atitinkamais e, pokyčiais rengiant patikinimo pareiškimus ir tai gali sutaupyti nemažai lėšų ir pastangų, tačiau turime būti tikri, kad ta skaitomybės grandinė bus patikima, kad visi kalbėsime vienu balsu, kad pateikiami skaičiai bus patikimi, kad išvengtume tų klaidų, kurios pastaikė anksčiau, ponė pirmininkė, manau, kad auditorumų vaidmuo ir įgaliojimai turi būti vertinami platesnėme kontekste, kaip jau minėjau, nepamirštant tos naujai kūrimos atskaitomybės struktūros, su kuria dabar turime reikalų Europos Sąjungoje atsižvelgiant į lėšų panaudojimą e, už biudžeto e, ribų atitinkamas sutarties nuostatas, kurios yra gyvenamos valstybėse narėse ir į e, poreikius, kurios, kurie juose iškyla, turint omenyje, kad tie poreikiai yra formuojami nacionalinių biudžetų lygmenių. Uh, Galbūt reikia kalbėti apie e, gilesnę integraciją, apie abipusiškumo principų e, stiprinimą tarpusavio santykiuose. Tai yra problemos, kurias turėsime spręsti, tai yra didžiausi iššūkiai ir jeigu jūsų komitetas mano, kad mes galėtume pateikti atitinkamus pasiūlymus šią linkmę, tai e, audito rūmai būsimajam strateginiam laikotarpiu galėtų parengti e, tam, tikrą, tam tikras gairias e, bendrasis, kuriuose atsispindėtų institucijų padėtis, auditorumų vaidmuo, būtų įvardyjamos pagrindinės spragos ir pateikimi pasiūlymai, kaip tas spragas užpildyti, kaip tas problemas spręsti, būtų įvardyjamos <clears throat> pagrindinės grėsmės ir uh, rizikos. Ačiū dar kartą už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Ačiū ponui pirmininkui. Dabar norėčiau steigti žodį mūsų pranešėjai Ajalai Sender, kad galėtų apibendrinti mūsų diskusiją ir pateikti pasiūlymus dėl galimų tolimesnių veiksmų. Prašau, Ginės. Eh, Ačiū, pirmininkė. Taip tikrai, šis klausimas buvo labai įdomus. Na taip, buvo šiek tiek ir provokuojančių klausimų, šiek tiek išjudinusių publiką. Tikrai kiekvienas čia įnešė savo įnašą. Ir taip, situacijos apžvalga yra tikrai labai išsami. Na, kaip kad sakė ponia Greslė, svarbiausia čia atsakyti į svarbiausius klausimus. Mums šiais neramiais laikais reikalingos yra patikimos priemonės. Taigi dabar turime audito rūmus, kurie visada mus rėmė, kurie mūsų užtikrino, tikrumo suteikė ir mes tikimės, kad ir toliau šiais abejonių pilnais laikais jie įneš daugiau tikrumo į tas visas neaiškės situacijas. Pone Kaldeira, jūs sakote, kad yra daug neatsakytų klausimų, yra ir tokių istoriškai susiklošiusių dalykų kaip DAS, yra valstybių narių išlaidos didžiulės, yra ir kitų mūsų nekontroliuojamų išlaidų. Mes praktiškai mokame viso to kainą, mokame ir kainą to, ką daro bankai. Na ir dabar šiais sunkiais laikais reikia pasižiūrėti, kokie yra įgaliojimai, kaip kad sakė ponė Greslė. Tai įgaliojimai yra gana platus, tam, kad galėtume pasigirinti į tam tikrus ir konkrečius dalykus. Na, ponas Kaldeira pateikė pasiūlymą parengti bendro pobūdžio pranešimą, apimanti visas problemas, visas įmanomas sprendimo galimybės ir aš tikrai tam pritarčiau. Mūsų komitetas galėtų išreikšti taipogi savo ruoštų savo abejonės, savo būkštavimus. Ir taip mes galėtume prisidėti prie šios ES priemonės tobulinimo. Ir taip mes galbūt pasitarnautume savo piliečiams, kuriems šiais neramiais laikais ypač reikia kažko tai stabilaus ir patikimo. Taigi mes biudžeto kontrolės komitete turime dirbti kartu su audito rūmais, ranka rankon. Turime kartu tobulinti šią priemonę, šį instrumentą, kuris galėtų suteikti daugiau tikrumo, užtikrintumo, netgi vilties, tam, kad atremtume šiandien mums kylančius iššūkius. Na ir tikiuosi, tikiuosi kad rezultatas bus teigiamas ir kad uh, visas šitas darbas pasieks, padės mums pasiekti teigiamų rezultatų. Taigi tikiuosi, kad šiek tiek pakelsime netgi ir kartelę. Ačiū. Ačiū kolegiai Aile Sender. Mėly kolegos, mėly svečiai, aš keletą dalykų norėčiau pastebėti, baigdamas klausimą. Pirmiausia, dėkoju visiems garbiems svečiams už tai, kad atvyko iš į šią diskusiją. Ypač dėkojame ponui Karsonui, kuris jau turėjo palikti posėdį, kad spėtų į lėktuvą. Ačiū poniai Petruškevičianiai, ačiū poniai Flizo. Taip pat ir auditorumų pirmininkui ponui Kaldeira. Ir be abejo, nepamirškime ir pono Mois. Ačiū visiems už dalyvavimą tikrai svarbioje diskusijoje. Manau, kad e, peno apmąstymams suteikėte tikrai nemažai ir manyčiau, kad svarbiausi dalykai, kuriuos kreipti dėmesį reikėtų, yra didesnis suderinimas veiklos, e, atskaitomybės principo taikymas e, įvairiose kontrolės procedūrose Europos parlamente ir Europos Sąjungoje. Apskritai, dėl privataus sektoriaus be abejo jokių garantijų neturime ir negalime tikėtis, kadangi čia susidurama su krize. Lūkesčiai dideli. Daugelis apie juos kalbėjote, kreipdamiesi Europos audito rūmų narius ir ponė Kaldėra, man atrodo, galime tik padrasinti jūs pasinaudoti visomis kompetencijos rytimis, kurias turite ir vykdyti tinkamą jums pavestas užduotis. Aišku, negalite atlikti visų auditų, audituoti visų įstaigų iki vienos, bet vis dėlto tikimės um, sklandžios audito praktikos ES plėtros ir galiu tik patikinti jūs, kad tokia yra viso biudžeto kontrolės komiteto Europos parlamente nuomonė ir kolegės ponė Ingeborg Greslė ir Ailė Sender taip pat minėjo dar ir mūsų pačių visų individualią atsakomybę, kurią turime prisijimti biudžeto kontrolės procedūrų kontekste. Ir tą pat turėsime galvoje ir galvodami apie biudžeto vykdymo procedūrą. Procedūra jau vyko ir tai yra pats laikas dabar padėkoti ir mūsų pačių darbuotojams, parlamento nariams, mūsų partneriams e, audito rūmuose. Norėtumėm pakviesti, paraginti, atvykti visus svečius, visus taip pat parlamento narius, mūsų darbuotojus į, e, į e, nedidelį prieimimą. Vienas mūsų kolega, darbuotojas, mus paliks, išeis į pensiją ir tą progą organizuojamas tas priėmimas. Na, o dabar dar norėčiau padėkoti ponui Bent Adamsen visų vardu, kuris paliks mus ir šiais į užsarnautą pensiją. Tai bus tikrai didelis praradimas mums visiems, bet e, anksčiau ar vėliau visi dalykai um, baigėsi. Tad e, linkime dabar ko geriausios kloties per trečiąjį jūsų gyvenimo laikotarpį. Mm. Ir dėkojame už darbą sekretariate. Taip pat noriu padėkoti.